Meine Damen und Herren, darf Sie. Ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti visus jūs. Matau, kad mūsų dar nėra labai daug, tačiau nepaisant to, mes vis tiek turime pradėti savo darbą, nes mūsų darbo tvarkė tikrai yra labai e, perkrauta ir kadangi mes nenorime e, pratesti posėdžio į trečiadienį po pietų, tai mums reiks tikrai intensyviai padirbėti. Norėčiau pasakyti tris pastabas dėl darbo atvarkės. Visų pirma, matote, kad šalia mane sėdi ne ponas ministras Feledži, bet e, Ivan Kovač. Jis yra valstybės sekretorius vicesekretorius, su juo susipažinome jau anksčiau ir galime jį dabar draugiškai pasveikinti. Jis, jis kalbės mūsų darbo atvarkės ketvirtųjų klausimų ir iš tiesų labai gaila, kad ministras susirgo, perduokite jam nuo mūsų linkėjimus pasveikti, bet ką darysi. Toliau antradienį 12 val. 16, 12 dieną 16 val. E, vietoj pono ten atvyks ponas Tanaka ir mūsų darbo tvarkė dėl to truputį pasislinks. Sekretariatas tikriausiai jūs, jums jau pranešė ir manau, kad tą, šį pakeitimą praneš ir, ir tiems kolegoms, kurių nėra. O paskui 18 punktas bus JTC punktas. Ir trečiadienį 11 val. nagrinėsime žalėje knygą. Taigi, jeigu mes Taigi, trečiadienį 11 val. Toliau taip pat yra rengiamas seminaras dėl ekonominės, mokslo, ekonominės politikos ir mokslo politikos. Jis numatytas trečiadienį po pietų. Manau, kad jūs visi apie tai žinote, tačiau kadangi mes čia kadangi mes taip pat esame atsakingi už, už kosmoso politiką nuo to, kai, nuo to laiko, kai įsigaliojo Lisabono startis, manau, kad būtų įdomu sudalyvauti ir tokiame seminare. Taip pat du sekretariato nariai paliekamus, reiktų jie, su jais taip pat atsisveikinti, pasakyti jam porą žodžių, bet matau, kad jų kaip tik dabar nėra. Dar galėčiau pasakyti kad yra pateikti e, protokolai, posėdžių protokolai. Ar turite kokiu nors pastabų, matau, kad ne, tai tuomet protokolai patvirtinti. Na ir galime eiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Norėčiau dar kartą pasveikinti poną Kovač. Mes šiandien norime apžvelgti Vengrijos pirmininkavimą. Ir iš tiesų buvo labai intensyvus laikotarpis ir į darbo tvarkė buvo įtrauktos neplanuotos temos, tačiau vis tik mums kartu bendradarbiaujant, jums bendradarbiaujant su mūsų komitetu pavyko pasiekti tam tikros pažangos, taigi suteiksiu jums žodį pristat... pasakyti savo žanginę kalbą, prašau. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, it's good to be here. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu būti šioje salėje ir pačioje pradžioje norėčiau išreikšti užuojautą Kiprui ir Kiprų vyriausybei už tą tragediją, kuri juos ištiko šyrit. Sprogimas, per kurį žuvo daug žmonių ir buvo sugriauta didelė dalis tos valstybės energetinės infrastruktūros. Taigi užuojautą e, pirmininkavimą paliekančios Vengrijos vardu. Antras dalykas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad tikrai jaučiuosi pagerbtas galėdamas būti čia. Turiu galimybę sustikti su jūsų garbinga delegacija pernai lapkričio mėnesį, kai ITRE komiteto delegacija lankėsi Vengrijoje rengdamasi pirmininkavimui. Ir dabar jau pamatėme, kad pirmininkavimas buvo kur kas įdomesnis, negu kad tada spėjome. Jei leismėt, norėčiau pasinaudoti šią progą ir papasakoti apie tuo pusmetį ir ką mes sugebėjome pasiekti per tą laiką, kurie e, yra labai svarbus ateities ES energetikos ir klimato politikai. Ir jeigu leismėt, aš kalbėčiau vengrų kalba dabar. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Ponios ir ponai, e, parlamento nariai, man labai didelė garbė dar kartą dalyvauti jūsų posėdėje, baigiantis mūsų šešių mėnesių pirmininkavimui ir turėti galime pristatyti Vengrijos svarbiausius pasiekimus energetikoje. Vengrija perėmė pirmininkavimą sausio mėnesio pradžioje, prieš šešis mėnesius. Tai mums e, buvo labai, didel, labai didelė garbė, bet to pačiu suprantam, kad didelė atsakomybė tenka. Ir aš norėčiau padėkoti Belgijai ir Ispanijai, kurios pirmininkavo uh, E, šalia mūsų ir dėkoju jiems už labai gerą pirmininkavimą ir bendradarbiavimą su mumis ir visų trijų valstybių dėka mums suiko taip sėkmingai padirbdėti. Per Vengrijos pirmininkavimą energetikos politika buvo aptariama keletą kartų ir buvo priimti sprendimai artimiausiams metams ir net dešimtmečiams. Aptarėme strateginius klausimus. Vienas iš pagrindinių Europos energetikos politikos ramščių yra integruota, veiksminga, vieninga Europos energetikos rinka. Tam reikia geros infrastruktūros. Ir dabar labiausiai žvelgiame į tas zonas, kuriuose dar daug emisijų, ypač už sienos, kur reikia investuoti energetikos infrastruktūrą. Reikia galvoti apie pateikimo rinką mechanizmus, kainodaros struktūras, apie infrastruktūros finansavimą, iš kur mes galime gauti energijos šaltinių ir kaip tie projektai gali būti finansuojami finansuojami ateityje. Galvodami apie rinkos sąlygas, pirmiausia, turime galvoti apie vidutinės trukmės laikotarpį, taip pat būtina apžvelgti e, tiekimo saugumą ir vieningos rinkos e, baigimo, sukūrimo pabaigą. Mes suprantame, kad finansų perspektyva artimiausiams metams nulems ateities prioritetus, reikia vieningos ir veiksmingos energetikos politikos bendroje erdvėje. Žinome, kad jau dabar Vengrijai pirmininkaujant buvo žengta daug svarbių žingsnių. Vengrija pati išsikėlė savo tikslų. Norime, kad Europa turėtų būti konkuretinga ir stipri ir tai taptų iš tiesų realybė. Ir energetika šio požiūrį yra labai svarbi, būdavo svarbi ir bus svarbi. Ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai, jei leisime, aš norėčiau trumpai apibendrinti svarbiausius Vengrijos pirmininkavimo pasiekimus šioje srityje ir pagrindinius įvykius. Aš esu tikras, kad jūs žinote, jog energetikos politikos klausimas buvo vienas iš svarbiausių Vengrijos pirmininkavimo prioritetų. Mums pirmininkaujant buvo aptarti strateginiai dokumentai išsamei ir žinome, kad tie strateginiai dokumentai taps pagrindu Europos energetikos politikai artimiausiais metais ir dešimtmečiais. Mes įvertinome savo tikslus ir įvertinome metodus, kurie bus įvertinami ateityje. Galima būtų sakyti, kad mes sukūrėme tam tikrą įrankių paketą. Per šešis mėnesius mes sugebėjome susitarti dėl prioritetų ir tikimės, kad pasiektas kompromisas tenkina visus ES. Tai yra sine qua non, jeigu norime pasiekti ES tikslų, ypač galvodami apie ES 2020 strategiją, kurioje, žinoma, daugiausia dėmesio yra skirta energetikai ir klimatui, e, siekiant įgyvendinti 2020-2020 tikslus. Vienas iš svarbiausių Vengrijos pirmininkavimo įvykių buvo Europos tarybos e, susitikimas, kuriame buvo svarstoma energetika ir inovacijos. Vasario 24 dieną ir vasario 11 dieną. Europos taryba tada įvertino energetikos klausimus kaip pagrindinį mūsų prioritetą. Mes suteikėme aukščiausio lygio gairės, aukščiausio politinio lygio gairės tame susitikime. Uh, E, valstybių ir vyriausybių vadovai susirinkę taryboje aptarė svarbiausius energetikos prioritetus, nustatė tam tikrus terminus ir tai leido mums pasirengti ne tik pirmininkavimui gerai, bet ir nustatyti tikslus artimiausiams dešimtmečiams. Vienas iš svarbiausių elementų šio požiūrių buvo tai, kad pirmininkaujantį Vengriją nusprendė e, svarstyti Europa 2020 energetikos strategiją ir infrastruktūros planus. Nusprendėme sukursi dokumentą, kuriame yra surašytos tos srities išvados. Vasario 28 dieną dar kartą įvyko energetikos ministrų taryba, po priimta visa eilė išvadų, buvo įvertini artimiausios ateities, vidutinės trukmės ir tolimos ateities prioritetai, apžvelgiant laikotarpį nuo 2011 iki 2020 metų. Svarbiausia išskiriame tokias rytis kaip vieninga energetikos rinka, energijos efektyvumas, infrastruktūra, E, mažai CO2 išmetančios technologijos, moksliniai tyrimai ir inovacijų kūrimas ir energetiniai ryšiai su valstybėmis esančiamis ES ribose ir už jos ribų. Tam, kad to tik susigyventume, žinoma, reikia pinigų ir pinigai turi ateiti arba iš nacionalinių, arba iš ES biudžetų. Todėl jūsų komiteto nariai ir ministrai. E, neša ypatingą atsakomybę šio požiūriu. Jie turi pasirūpinti, kad būtų surasta pinigų tiems energetikos tikslams pasiekti pagal naują finansų perspektyvą. Kitas svarbus klausimas, kurio negalime pamiršti, yra e, energetikos 2020 strategijas e, stebėsena po to, kai jau ji bus priimta. Be abejo, nes ta strategija ateityje gaus ypatingą reikšmę. Dabar norėčiau perėti prie kovo mėnesio, kada taip pat įvyko daug svarbių renginių. Pavyzdžiui, kovo 8 dieną Paryžiuje įvyko Tarptautinės energetikos agentūros susitikimas, per kurį buvo išrinktas naujas generalinis direktorius. Kaip žinote, pono Tanakos įgaliojimai baigėsi rugsėjo pradžioje ir reikėjo rasti jam pakaitinį žmogų. Ir ponas Tanaka uh, buvo paskirtas generaliniu direktoriumi ypatingomis aplinkybėmis. Todėl mes, kaip pirmininkavinė valstybė, norėjome pasirūpinti, kad ES vieningai paremtų kandidatą. Europos pasiūlyti kandidatai buvo labai lankstus ir mes, valstybių grupė, nusprendėme svarsyti kartu ir siūlyti vieną kandidatą. Valstybės narys nutarė iškilti Marijos van der Hoven kandidatūrą, kuri ir buvo išrinkta, kaip, išrinkta nauja e, Tarptautinės energetikos agentūros generalinė direktorė. Kovo 11 dieną taip pat buvo svarbių įvykių. Apskritai, kovo mėnesį buvo daug svarbių įvykių ir Europoje, ir pasaulyje. Prisiminkime Šiaurės Afriką, kokią politinę padėtį susikrostė Libijoje. Be to, Japonijos mm, stichinė nelaimė ir brandolinė katastrofa. ES turėjo reaguoti nedelsdama. Ir e, kovo 23 dieną ES surengė neįlinį energetikos ministrų susitikimą, kuriame buvo aptarti galimi padariniai ES energetikos politikai. Per tą posėdį apžvelgėme energetikos sektoriaus padėtį ir energetikos rinkos e, ateities pokyčius. Nusprendėme, kad reikia sukurti visą eilę sprendimų e, artimai ateičiai, tolimai ateičiai ir vidutinės trukmės laikotarpiai. Tarptautiniai įveikiai turėjo įtakos viso pasaulio energetikos rinkai ir ES energijos šaltiniams. Tačiau ministrai, remdamiesi savo patirtimi, sugebėjo sureaguoti šį situaciją deramai ir e, be bejonės ateityje tokias, e, tokius įvykius stebėsime taip pat ir labai svarbu, kad ES labai aktyvi būtų šio požiūriu. Turbūt prisimenate, kad prieš porą savaičių vyko OPEC ir ES bendras susitikimas. Ten mes atstovavome ES kartu su komisijos atstovais. Taigi tai yra vienas iš pavyzdžių, ką mes padarėme. Dėl Japonijos ministrų tarybos e, dalyviai pirmiausia pasveikino nacionalinės administracijos reakcijas ir verslininkų e, sugebėjimą deramai reaguoti, stengiantis užtikrinti saugumą. Be to, džiaugiamės, kad buvo paremti vadinamieji atsparumo testai, kurie bus taikomi ypač ES brandolinėse elektrinėse. Taigi dabar yra pradėtas e, planas tokiems e, atsparumo testams parengti ir jiems įgyvendinti. Taip pat ministrai suprato, kad tam, kad sprendimai būtų priimti, teisingai, būtina prieš tai atlikti reikalingą analizę ir įvykdyti reikalingas inspekcijas. Todėl ES pirmiausia stengiasi padėti Japonijai ir įvertinti ES elektrinės. Norėjome, kad viskas būtų daroma kuo viešiau. Rengiant atsvarumo testus buvo pasitelkta visa eilė agentūrų ir gegužės 24 dieną buvo susitarta dėl e, testų masto ir įgyvendinimo būdo. E, Atsparumo testai e, bus e, atliekami atsižvelgiant į stichinių nelaimių galimybės, e, žmogaus klaidos galimybės ir struktūrinių pokyčių um, perspektyvas. Be abejo, visur yra reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas. Deja, į atsparumo testų apimti neįeina terorizmo išpolių galimybės įvertinimas. Valstybės narės pačios dėl to turi spręsti. Birželio 10 dieną komisijos narys Jotingeris paskelbė komunikatą, kuriame buvo pasakyta, kad Europos komisija yra pasirengusi sukurti tokį laikiną ekspertų komitetą, kuris pirmą kartą pagal planą sustiks Liepos mėnesį ir reikalingi aktualiausi klausimai bus aptariami e, kuo greičiau. O birželio pirmos, nuo birželio pirmos dienos valstybės narės pradėjo įgyvendinti tuos atsparumo tiesus, apie kuriuos ką tik kalbėjau. Kitas svarbus įvykis pirmininkaujančiai Vengrijai buvo energetikos ministrų susitikimas gegužės 2-3 dieną. Tai buvo neformalus susitikimas, per kurį ministrai tarėsi dėl 2050 metų energetikos e, veiksmų plano. Ir tai buvo daroma remiantis komisijos ir tarybos parengiamaisiais dokumentais. Veiksmų plane yra aptariami manomi būdai pasiekti klimato ir energetikos tikslus, galvojama apie mažai CO2 išmetančias energetikos sistemas ir iškeliama daug kitų tikslų susijusių su šiuo klausimu. Mes tikimės, kad dokumentas bus galutinai baigtas 2011 m. antroje pusėje mes pirmininkaudami manėme, kad būtų gerai ministrams sustikti dar prieš paskelbiant tą dokumentą. Taigi mes dar prieš paskelbiant šį dokumentą norėjome suorganizuoti išsame ekspertų diskusiją ir norėjome suteikti galimybę valstybėms narėms pačioms išsakyti savo nuomonę ir e, į ją turėtų būti atsižvelgiama paskutiniuose dokumentuose. E, to susitikimo e, pasiekoje taryba informavo E, komisija ir aukščiausio lygio e, vadovų taryba apie reikalingas išvedas. Gegužės mėnesį vyko dar ir kitas susitikimas Vengrijoje dėl infrastruktūros, energetikos infrastruktūros. E, prisiminkime praėjusiu metu Madrido infrastruktūros konferenciją. Jos pagrindinis tikslas buvo išklausyti visą eilę pranešėjų, padiskutuoti su jais ir padėti Europos komisijai parengti teisinių nuostatų projektus e, dėl kurių būtų galima vėliau susitarti energetikos infrastruktūros klausimais. Vyko labai svarbi diskusija dėl kitų energetikos aktualijų ir per tarybos susitikimą birželio mėnesį mūsų valstybė pristatė visas reikalingas išvadas. Dėl strateginio mąstymo kitas svarbus elementas. Pirmiausia, čia reikia galvoti apie energetikos efektyvumą. Yra parengtas tinkamas veiksmų planas, pirmininkiausia Vengrija manė, kad tai yra vienas svarbiausių jos veiksmų plano tikslų ir aš įsivaizduoju, kad per artimiausius keletą mėnesių um, pe, mus galima galutinai susitarti dėl pagrindinių parametrų, uh, kuriais vadovamos ES galės sukurti ateityje reikalingą veiksmų planą. Uh, Ponios ir ponai, energetikos efektyvumas išlieka ypatingai svarbus Europos energetikos politikos ateičiai ir todėl e, Europos tarybos vasario ketvirtosios dienos išvadose buvo pasakyta, kad Europa 2020 strategijoje 20 procentų energetikos taupimo tikslas yra itin akcentuojamas. Taip pat per vasario mėnesį vykusi ministrų susitikimą Dar kartą buvo pabrėžta, kad reikia įgyvendinti visus Europą 2020 išsikertus tikslus. Dėl Europos komisija. 2011 m. kovo 8 d. Europos komisija pristatė energijos taupimo planą, atitinkamą komunikatą, kuris, e, e, kuriame kalbama apie 2011 metus. Ir tai tik uh, kovo 10 dieną buvo patvirtinta taryboje. Tas veiksmų planas vėliau bus įgyventas Europos Sąjungoje. Dabar jau matau, kad yra pasiektas susitarimas, susitarimas dėl e, energijos taupimo ir aš įsivaizduoju, kad tas klausimas ateityje išliks Europos Sąjungos darbo atverkės prioritetas. Turiu pasakyti, kad tai nėra vidaus prioritetas. Mes turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurių interesai yra tokie patys kaip mūsų. Ypač turime bendrauti su pagrindiniais teršėjais Daugiausia dėmesio reikia kurti sektoriams, kuriuose taupimo potencialas didžiausias, turiu galvoje transportą ir statybas, pastatus. E, valstybės visuomeninis sektorius čia atlieka labai svarbu vaidmenį, turiu galvoje viešuosius pirkimus, jų procedūras, e, paskatas investicijoms, taip pat personalo mokymą ir kvalifikacijos kėlimą įgyvenančius reglamentus. Bendrai šioje strategijoje greta šios strategijos mūsų dosie dar buvo ir skaidrių energetikos rinkų integravimo įgaliojimas. Europos komisija pateikė pasiūlymą praėjusiu metu sausio 10 dieną, e, kuriame numatytos teisinės nuostos reaguojant į finansų krizę. Atsižvelgima į padėtį finansų rinkose, E, vertybinių popierių rinkos ir panašiai. Daugiausia dėmesio buvo skirta dujų rinkai ir energijos rinkai. Buvo galvojama apie priekybos e, galimybės ES, buvo aptariamas skaidrumas ir reguliavimo e, pakeitimai. Įvyko daug diskusijų, diskusijos vyko labai sklandžiai, turiu padėkoti parlamento pranešėjui Jorgo Hatsimarkakis, jis labai gerai su mumis dirbo ir noriu dar sėki jam padėkoti, todėl vasar, birželio antrą dieną mums jau pavyko su parlamentu susitarti Taigi mes dabar įgyvendinome daugiau tikslų, negu kad tikėjomės ar galėjome drįsti tikėtis. Todėl aš noriu patikėti, padėkoti jūsų komitetui už indėlį. Aš tikiuosi, kad rytoj jūs paremsite e, šiuos susitarimus. Baigdamas keletą žodžių norėčiau pasakyti dėl klimato politikos ir čia pasiektų rezultatų. Vienas iš pagrindinių aspektų be abejonės yra uh, dėrybos dėl tarptautinės klimato apsaugos. Durbino aukščiausio lygio susitikimas įvyks 2011 metų pabaiga, bet to reikia galvoti apie tai, kas bus po 2012 metų. Pirmininkausi Vengrija organizavo daug renginių ir kitų strateginių e, veiksmų ėmėsi, kad tas dokumentas būtų e, ambicingas, teisiškai privalomas, strateginis ir ES turi būti vieninga, pristatydama savo poziciją. Tai itin svarbu, ypač galvojant apie Kyoto protokolo ateitį. Kovo 14 dieną įvyko tarybos m, mm, aplinkos apsaugos ministrų susitikimas, taryba priėmė visą eilę išvadų. Be to, kovo 24-26 aplinkosaugos ministrai sutiko neformalioje taryboje O birželio mėnesį vyko dar vienas aplinkosaugos ministrų susitikimas, kuriame buvo apžvelgtos darbo grupių išvados, kuriuose buvo diskutuojama, kuriuose, kurios išplaukė iš politinių diskusijų. Buvo daug kalbama ir apie COD <clears throat> e, mažinimo veiksmų planą. E, šio plano tikslas - įvertinti mažiau CO2 išmetančių ekonomikos e, ūkių galimybės Suprantame, kad e, reikia naujos strategijos, reikia įtraukti visą eilę naujų sektorių į šį darbą. Turime pasiremti tuo, kas jau yra padaryta, įgyvenant veiksmų planą ir e, kitas er-, energetikos gairės. Norime apimti kuo daugiau veikimo sričių. E, turime pasitelkti mokslininkus ir naujovių kuriejus. Aš suprantu, kad man negalima kalbėti labai ilgai, bet galiu tik pasakyti, kad Vengrija pirmininkavimo metu organizavo daug strateginių diskusijų ekspertų ir ministrų lygių. Kovo 24-26 neformaliame sustikime aplinkosaugos ministrai e, pasvarstė ir priėmė visą eilę išvadų. Birželio 21 dieną e, e, valstybių ir vyriausybių vadovų taryboje buvo tos išvados patvirtintos. Baigdamas noriu dar kartą padėkoti valstybėms narėms, komisijai ir jums, Europos parlamento, iš, ypač šio komiteto nariams. Jūsų dėka mums pavyko pasiekti per pirmininkamą tiek daug. Dar kartą labai ačiū, kad paremėte Vengrijos pirmininkavimo programą, dėkoju, kad rėmėte mūsų tikslus ir kad užtikrinote Vengrijos pirmininkavimo sėkmę energetikos klausimais. Ačiū. Ganz herzlichen Dank. Das war Dėkoju. Iš tiesų buvo puikiai apžvelgta, apžvelgtas visas pirmininkavimas. Jau keletas kolegų nori pasisakyti. Prašau. Pašalam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sako ponas Giurk, gerbiamas vice, valstybės vicesekretoriau. Norėčiau visų pirma padėkoti už bendradarbiavimą Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu, nes ir mes čia e, komitete girdėjome Vengrijos pirmininkavimo pažadus ir manau, kad pirmininkavusioji valstybė įvykdė savo tuos pažadus. Aš pats buvau šešėlinis pranešėjas e, dėl remi ir aš pats galėjau pajusti, kokia kompetitinga ir pasirengus eiti į kompromisus buvo Vengrija savo pirmininkavimo laikotarpiu. Ir ta draugystė tarp pirmininkaujančios valstybės ir parlamento, e, aišku, tik dar labiau pasitvirtina, ypač po, po pirmininkavimo pabaigos. E, ir ta, tai įrodo tai, kad jau pradėjus pirmininkauti Lenkijai, vėl mūsų komitete lankosi Vengrijos buvusios pirmininkaujančios valstybės atstovas. Manau, kad energetikos politika Europos Sąjungoje daro Europą stipresnę ir tą mes jau galime visi patvirtinti. Ir pasiremdami energetikos vadovų tarybos rezultatais galime pasakyti, kad dabar mūsų laukia aktyvių veiksmų laikas, kad mes, nes jeigu mes norime pasiekti savo ambicingus tikslus, pirmininkavusioji valstybė susidūrė su tokiais dviem iššūkiais, jį turėjo įgyvendinti savo programą, o taip pat ir išorinis pasaulis dėja pasirūpino tam tikrais įvykiais, buvo paminėta Šiaurės Afrika ir Japonija, tačiau jeigu pagalvosime apie tuos įvykius, tai netgi negali kilti jokio klausimo dėl pirmininkavusios valstybės veiksmų. Ji tikrai aktyviai reagavo į aktualius įvykius. Na ir taip pat, aišku, siekia įgyvendinti savo programos tikslus. Ir tai, kad pavyko pasiekti tų tikslų, rodo, kad pirmininkavimas buvo tikrai rezultatyvus. Aš norėčiau paklausti, užduoti klausimą dėl dėl remi. Dėl įgaliojimų. Kalbant apie ateitį, reikia išsiaiškinti CO2, su CO2 susijusių duomenų klausimą ir ateities veiksmų koordinavimą. Man atrodo, kad labai svarbu pabrėžti, kad buvo pasiektas susitarimo dėl šio klausimo, todėl mano dabartinis klausimas yra, būtų toks, kaip jūs įsivaizduojate, ar realu per artimiausius mėnesius įgyvendinti šio teisės akto tikslus. Dėkoju toliau, ponė, ponė Bobinska. Dėkoju. Tikrai buvo puikiai jūsų ataskaita, jūs išvardinote daug įvairių priemonių, kuria, pavyko, kurias pavyko įgyvendinti. Norėčiau užduoti e, tokius klausimus. Yra du ar trys dalykai, dėl kurių jūs galite didžiuotis, ką jūs pasiekėte per praėjusi pusmetį. Jau buvo minėta apie tai, kad e, kad buvo pasiekta tikslų ir norėčiau paklausti, kokiais tikslais jūs esate labiausiai patenkinti ir ką jūs galėtumėt pasakyti Lenkijai kaip pirmininkaujančiai valstybei, kokiu, kokia kryptimi ji turėtų eiti, kad e, taip pat sėkmingai pirmininkautų, ypač energetikos rytyje. Dėkuoju toliau, ponė Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Savo ruoštų norėčiau padėkoti ponui valstybės vicesekretoriui už tą informaciją, kurią jis mums suteikė. Norėčiau užduoti keletą klausimų ir išsakyti keletą pastabų. Vengrija e, tvirtino, kad energetikos efektyvumas e, yra vienas jos prioritetų ir kad ji sieks e, teisės aktų susijusių su energijos e, sistemų integralumo ir skaidrumo įgyvendinimu. Ir norėčiau paklausti, ar jūs esate patenkinti pasiektais rezultatais? Taip pat norėčiau paklausti, kokios pažangos pasiekta dėl Nabuko projekto. Nes tai taip pat buvo vienas iš jūsų prioritetų energetikos srityje ir e, vasario mėnesio tarybos išvadose taip pat buvo pabrėžta, kad tarp valstybinės jungtis e, turi būti gerinamos. Ir taip pat e, tuo pačiu reiktų siekti energetikos šaltinių diversifikavimo. Todėl pietų koridorius ir Nabuko projektas būtų labai svarbus projektai šiame kontekste. Mes tikimės, kad Nabuko projektą pavyks kiek įmanoma greičiau įgyvendinti. Tačiau kol kas matome, kad pažangos, pažanga vyksta labai lietai ir todėl norėčiau paklausti jūsų konkrečiai, kokiu rezultatu pasiekė Vengrija savo pirmininkavimo laikotarpiu dėl šio projekto. Toliau Europos komisija iki 2011 metų birželio pabaigos turėjo pateikti ataskaitą dėl investicijų energetikos srityje. Norėčiau paklausti jūsų, ar gavote tokią komisijos ataskaitą ir jeigu taip, tai kokie būtų tolimesni žingsniai? Ką darysite toliau, kad būtų skirtos reikiamos lėšos? Na ir mano paskutinis klausimas yra susijęs su energetikos efektyvumu. Žinote, kad buvo patvirtinta atitinkama direktyva, kurioje taip pat yra kalbama apie tam tikrus tikslus, ypač apie pastatų energetinį efektyvumą. Aš esu parlamento pranešė, pranešėja dėl pastatų energetinio efektyvumo. Ir aš manau, kad lankstumo mechanizmas turėtų leisti valstybėms narėms 4 e, procentus lėšų skirti būtų energetinio efektyvumo didinimui mes iš pradžių netgi prašėme didesnio procento. Todėl norėčiau paklausti, ką jūs nuveikėte, kad mes galėtume tikėtis didesnio lankstumo, pavyzdžiui, iki 15 procentų. Ir kodėl buvo nepasirinktas 10 procentų minimalus ligmuo. Dėkoju toliau, pane Kavalijo. Thank you, President. I would like to thank and congratulate. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu pagirti pirmininkavusią Vengriją už gerą darbą ir bendrabiavimą su parlamentu. Noriu paklausti apie tai, kaip vyksta tarptautinės dėrybos dėl klimato kaitos ir ko jūs tikitės iš Durbano susitikimo. Mes jau prieartėjome prie Kyoto protokolo pirmojo etapo pabaigos. Turime pasirinkti kurį nors darbo metodą arba pagal Kyoto protokolą arba pagal konvenciją. Ir Europai, mano nuomonė, būtų naudinga dirbti toliau pagal antrąjį įsipareigojimų etapą pagal Kyoto protokolą. Tačiau dėl situacijos JAF ir Japonijoje tai šiuo metu nėra lengva. Gana netikėtai mes sugebėjome įgyvendinti tam tikrus svarbius elementus. Tai būtų bendarbiavimas su besivystančiomis šalimis, finansavimas, technologijų perdavimas. Kaip ir tikėtasi, mes ko gero dėl visko nesusitarsime Durbano sustikime, tai bus perkelta 2012 metus. Kokia yra jūsų nuomonė apie pasirengimą 2012 metams ir sustikimą Rio de Žaneire, kad jisai būtų sėkmingas? Dėkoju toliau kolega Odi. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų, gerbiamas ministrė, norėčiau išsakyti komplimentus taip sėkming, už taip sėkmingai prisidėjo, už tai, kad sugebėjo taip sėkmingai prisidėti prie e, ES raidos savo pirmininkavimo metu. Turiu klausimą, kuris yra susijęs su mano smalsumu ir aš dažnai tą klausimą teikiu pirmininkaujančiam šalims. Dėl Višegrado grupės. Jūs kalbėjote apie Ispanijos, Belgijos ir jūsų trojką. Ar Višegrado grupė, kurią jūs priklausote, e, galėtų e, susilaukti kažkokio panašaus įvertinimo. E, pra, kita trojka - Prancūzija, Švedija, Čekija, e, paskui Danija, Lenkija. Ir dar viena valstybė e, galvos apie įtakingumą. Energetika, kurioje ES dabar ieško kelio, reikalauja skirtingų įvairiapusiškų valstybių narių kompetencijų. Ar jūs įsivaizduojate, kad per tuos šešis mėnesius įgautą patirtį jūs galėtumėt kažkaip tam panaudoti ir ar jūs galėtumėt su kitomis valstybėmis prisidėti prie ES energetikos skūrimo ir vėliau? Jūs E, be abejo turit suprasti, kad mes vertiname jūsų sukurtą papildomą vertę per šešis mėnesius, bet infrastruktūros požiūrių turime turbūt suvokti, kad galiausiai reikės sukurti vieną didelę ES bendrovę, kuri bus atsakinga už visą infrastruktūros valdymą. Man atrodo, kad tai sukurtų tikrą mūsų žemynų konkurencingumą, ypač elektros ir dujų klausimais. So, und, äh, weitere... Dėkoju, o kadangi matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai norėčiau steigti žodį ponui Kovač, kad jis atsakytų į klausimus. papírjaimat azért rendezgettem, mert eh, nekem is meg kell eh, dicsérjem azt az együttműködést, ami a, a szakbizottság, illetve... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pagirti jūsų komitetą ir pasidžiaugti bendarbiavimu su jūsų komitetu. Puikus bendarbiavimas buvo ir mes galėjome pagal tai pasirinkti darbus ir prioritetus. Man labai malonu, kad pirmininkaujanti Vengrija su jūsų komitetu dirbo sėkmingai, tikiuosi to paties ir iš Lenkijos. Dabar pasistengsiu kuo geriau atsakyti jūsų klausimus. Ponas Girk, dėkoju jūsų už, už jūsų paraginimus ir padrasinimus. Iš tiesų, mes tengiamės dirbti su parlamentu, dalyvaudome ir plenarinėse, ir komiteto posėdžiuose. Stengiamės visada suprasti parlamento poziciją Taip pat elgsimės ir dabar perdavę pirmininkavimą. Kaip paprasta valstybė narėje stengsimės dirbti lygiai taip pat. Mums buvo svarbu, kaip pirmininkaujančiai valstybei, dirbti kartu su įvairiais komitetais, ypač su jūsų komitetu šioje srityje. Patirtis buvo teigiama ir už tai norime padėkoti jums. Ateityje grįžę į paprastų valstybių narių gretas mes elgsime taip pat. Dabar noriu paminėti svarbiausius dalykus. Bendras registravimo procesas mes netgi viršijome lūkesčius šioje srityje. Tai labai sėkmingas dalykas. Viena bendra registravimo sistema yra geras dalykas. Mes taip pat pasirinkome kitą prioritetą, kurį gyvendiname, tai yra sankcijų už CO2 suvienodinimas. Mes taip pat tikimės, kad Europos parlamento patvirtintos sankcijos paskatins rinkas, suteiks naujas paskatas, numatys vienodas sankcijas ir kad sankcijos taps skaidresnės dėl CO2 kvotų sistemos ir dėl duomenų, kurie bus pateikti, tai naujai agentūrai bus pavesta šita funkcija. Europos valstybių priežiūros institucijos bendarbiaus šitoje srityje ir tai yra teigiamas įvykis. Aš to nepaminėjau savo kalboje, bet dabar noriu paminėti, kad kovo trečią dieną Liublianoje vyko posėdis, ministrų posėdis ir buvo pažymėtas agentūros atidarimas ir agentūros direktorius ateitie atvyks ir į jūsų komitetą. Mes puikiai kol kas bendrabiavome su agentūra, taip pat buvo surinkta ekspertų susitikimo. Toliau, ponios Bobinska klausimai. Noriu Jums pasakyti, kad tie dalykai visada sudėtingi. Tai tarsi tėvo pareigos auginant vaikus. Aš paminėjau kai kuriuos pasisekimus ir visi jie yra svarbus, tačiau jeigu turėčiau išskirti vieną iš jų, tai norėčiau pasakyti štai ką. Vengrijos padėtis buvo ypatinga. Šių metų pradžioje mes perėmėme pusmečio pirmininkavimą ir mums atiteko strateginiai klausimai. Tai energetika, 2020 strategija, energetikos infrastruktūra. Vadinasi, ištisa eilė svarbių darbo bylų, svarbių klausimų. Ir labiausiai didžiuojamės tuo, kad daugelės ryčių mums pavyko pasiekti pažangos. Taip pat pirmą kartą ES istorijoje taryba pateikė apčiuopimų konkrečių dalykų pačiu aukščiausiu lygmeniu. Valstybių vadovai nagrinėjo energetikos klausimus. Ir tai precedento neturintis atvejis ir labai svarbus pasiekimas. Svarbus tarybai ir visai Europos Sąjungai. Tai yra, kad tie klausimai buvo sprendžiami pačiu aukščiausiu lygmeniu. Mes ruošiamės 14 ir 15 metams yra nustatyti laiko terminai vidaus rinkos kūrimo užbaigimui Mes norėtume panaikinti energetikos rinkos tam tikrą izoliuotumą. Tragiški įvykiai Kipre šiandien ir vakar tik įrodo, kad ne vienos valstybės narės negalima izoliuoti ir palikti vienos kaip salos. Mums visiems reikia solidarumo ir bendros infrastruktūros. Štai todėl mūsų pirmininkavimui tai buvo absoliutus prioritetas. Dėl Lenkijos pirmininkavimo, ką mes rekomenduotume Lenkams? Čia norėčiau priminti pirmininko nesnei išsakytą mintį. Pirmininkant į Vengriją, jos padėtis buvo ypatinga. Pirmiausia, todėl, kad trejetas dirbo labai sėkmingai, tai buvo pirmasis pirmininkavimo trejetas, taigi tai buvo tarsi privilegija mums Taip pat mes žinojame, kad 2011 metai priklauso vidurio ir rytų Europos pirmininkavimui. Vengrija ir Lenkija pirmininkaus šiais metais. Ir tai taip pat išskirtinis dalykas. Mūsų bendravimas buvo labai sklandus. Pavyzdžiui, mes sustikome su viceministru Bablak ir su jo kolegomis. Taigi, Vengrijos ir Lenkijos santykiai klostėsi puikiai. Mūsų ministerijos atsakomybės klausimais buvo sėkmingai bendradarbiaujama. Mes rengiame komunikatus dėl energetikos. Abi pusės Vengrija ir Lenkija prisidėjo prie sėkmingo bendradarbiavimo. Aš nenoriu leistis į smulkesnės detalės, nenoriu dalyti smulkių patarimų Lenkams, nes tai yra jų uh, prerogatyva. Lenkijai tenka atsakomybė ir teisė nepriklausomai apsispręsti, kokie bus jų prioritetai ir kokias priemonės jie vykdys. Toliau atsakysiu į ponios Tikao klausimus. Štai ką norėčiau pasakyti. Nabuko klausimas. Visiškai teisingai pastebėjote, kad šioje srityje progresas sulėtėjo Tai europinis projektas. Nežinau, ar dėl to sulėtėjimo galima kaltinti Vengriją. Nesu tikras. Pastaraisiais keliais mėnesiais vėl pavyko pasiekti pažangos. Aš vykau, ministras vyko, komisaras vyko į susitikimus su Nabuko šalimis. Mes susitikime Kaiserį mieste, Tur Anatolijoje, Turkijoje. Mums kvietimą atsintė Turkijos energetikos ministras, atvyko dalyvaujančių šalių atstovai, energetikos agentūrų atstovai, buvo pasirašytas vadinamasis projekto paramos susitarimas PPS. Šio naujo susitarimo dėka mes sugebėjome sustarti dėl įgyvendinimo, ypač dėl namuko techninių aspektų. Taigi pasaraisiais mėnesiais, kol Vengrija dar pirmininkavo, mes vėl matome, kad pasiekta pažangos. Ir manau, kad tai naujas impulsas Nabuko projektui. Esu tikras, kad jūsų komitetui rūpi ir dujų infrastruktūros klausimas. Nabuko projektas ir pietų koridorius yra svarbiausi dalykai šiame kontekste. Dar vieną pastabą norėčiau, ponė pateikti. Turėtume kalbėti ne tik apie Nabuko, bet ir apie Šiaurės koridorių. Jis lygiai taip pat svarbus. Višegrato keturių valstybių grupė, čia buvo minėta, taip pat visos Europos energetikos perspektyva. Nenorėtume pristatyti to kaip tik Vengrijos pasiekimo. Jūs turbūt žinote, kad komisijos narys buvo pakviestas į susitikimą į Višegrado ketvirtuku, tai padalyvavo Rumunija ir Bulgarija ir buvo įsteigta aukšto lygmens darbo grupė, kuri nagrinėtų tą energetikos koridoriaus klausimą. Aš esu tos grupės narys, kontaktinis asmo. Procesas, procesas pradėtas maždaug prieš metus. Tikimės, kad šių metų lapkričio mėnesį įvyks antrasis sustikimas ir tikimės, kad bus parengtas veiksmų planas tokiais klausimais kaip dujos, nafta ir elektros energija. Ir tikimės, kad iki to laiko bus parengti plėtros planai tokiais klausimais kaip energijos tiekimo saugumas ir bendra Europos energijos rinka. Tai nepaprastai gyvybiškai svarbus projektas, mano nuomonė. Tikiuosi, kad jis bus įgyvendintas gana greitai. Kitas kalbėtas kalbėjo apie koordinavimą tarp kitų valstybių ir investicijų poreikį. Atsakysiu į tą klausimą. Atidžiai stebėjome komisijos ir komisaro Oettinger darbą, stebėjome įvykius, stebėjome, kaip vyksta darbas su daugiamečių finansiniu planu, kaip vyksta dėrybos, kokie susiję su tuo klausimu. Klausimai. Mūsų nuomonė, investicijų trūksta. Reikia sustarti dėl prioritetų. Aišku, visų investicijų poreikių iš mokesčių mokėtojų, iš viešųjų lėšų nepatenkinsime, neužteks finansavimo vien iš valstybių narių ES, reikia įtraukti ir privatų į sektorių. Komisija dėl to sutinka ir tai minėjo. Reikia įtraukti pagrindinės Europos energetikos kompanijas. Toliau, pono Karvalijo klausimas. Dėkuoju Jums už šį klausimą. Aplinkosaugos komitete iš tiesų pirmininkančios valstybės pristatymo nebuvo, tačiau Tai taip pat svarbis rytis. Mes įstikinome, kad galime sėkmingai vykdyti projektus. Ir įsitikinome, kad galime daryti įtaką tarptautiniams dėryboms, pavyzdžiui, Durbane, diskutuodami, dėrėdamėsi su tokiamis valstybėmis kaip Kinija, Rusija, JAV. Jų pozicija skiriasi nuo mūsų pozicijos, todėl mes turėtume laikytis vieningos linijos. Vengrijos pirmininkaujantis pareigūnai stengiasi perimti iniciatyvą į savo rankas. Tai nebuvo lengva, tačiau bendrai paėmus, manyčiau, mums pavyko sėkmingai kai ką įgyvendinti. Birželio 20 dieną mes beveik pasiekėme sustarimą. 26 valstybės narės pasakė taip, tik viena valstybė narė nepritarė, tačiau galų gale pritarė didžiai daliai tarybos išvadų. Taigi netgi ES viduje mums trūksta sutarimo kai kuriais klausimais. Ir pirmininkančiai valstybei tai, tai buvo didžiulis iššūkis, todėl linkime Lenkijai sėkmės sprendžiant tuos nesutarimus. Toliau ponas Odį kalbėjome apie trejetą, valstybių trejetą Mes dalyvavome pirmajame trejete ES istorijoje, dabar pradės dirbti antrasis trejetas. Ir aš tai vardyčiau pereinamųjų laikotarpių. Manau, kad bendrabiavimas tiko ir Lenkijai, tai minėjo kone, e, kolegos. Lenkijai teks dirbti kitame trejate. Žinome, kad Lenkija dirba atkakliai. Ir toliau. Energetikos efektyvumas. Pasilikau šį klausimą paskutinį ir po to aš padarysiu tam tikras išvadas, nenoriu gaišinti jūsų laiko. Pirminis e, energijos suvartojimas ir 2020 strategija. 10 procentų efektyvumo korekcija nustatyta. Tokį skaičių nustatė komisija vietoj 20 procentų. Neseniai komisija nusprendė atlikti tokį koregavimą, nes buvo manoma, kad jo reikia. Po to bus parengtas energijos efektyvumo planas, jis bus peržiūrėtas po kelių metų ir ta peržiūra bus proga įvertinti 2020 strategiją, mūsų tikslus ir nacionalinės veiksmų programas kad įvertintume situaciją, matytume, ar mums sekasi tai įgyveninti ar ne. Pagal tai spręsime, reikia peržiūrėti nacionalinius tikslus. Komisija pateiks pasiūlymus arba nepateiks pasiūlymų, bet tai vyks peržiūros metu. Taryba taip pat pareiks savo poziciją. Man atrodo, birželio 22 dieną komisija pateikė tam tikrą dokumentą, kur aptarimi tie klausimai. Bet tai jau nebe mūsų kompetencija, šį klausimą perima Lenkija ir ministrai turės pareikšti nuomonę to klausimu. Dar vienas svarbus klausimas - energijos efektyvumas. Mes turime parengti, parodyti pavyzdį piliečiams. Mes turime rasti tam tikrą atskaitos tašką. Ne tik namų ūkiams, ne tik nacionalinėms iniciatyvoms, reikia neapsiriboti nacionaliniu požiūriu, bet pasižiūrėti į tai ir regioniniu bei vietos lygmeniu, apsibriežti problemas, kuris galima būtų panaikinti. Turime dirbti kartu su partneriais tokiais klausimais kaip tinklai, kaip investicijos į energetikos sektorių. Savininkai ir investuotojai turėtų būti suinteresuoti tais klausimais jų sprendimu. Taip pat reikėtų pagalvoti, kokias pramonės šakas į tai įtraukti. Turime įtraukti ir naujų veikėjų, kad ne vieno nepraleistume, kad apimtume visas reikiamas rytis. Kokios priemonės gali būti taikomos? Vengrijoje mes jau parengėme nacionalinį energijos efektyvumo planą. Šiuo metu jis yra derinamas vyriausybėje. Vadinasi, mes šioje srityje dirbame. Turime taip pat įvertinti, kas pasiekta ir nuspręsti, kokiu darbu imsimės ateityje. Turime taupyti biudžeto lėšas ir bendradarbiaudami siekti didesnio energijos efektyvumo. O kaip dėl pramonės? Iš tiesų pramonė galėtų labiau pasistengti energijos efektyvumo srityje. Čia galima paminėti emisijų priekybos sistemą. Ja galima būtų išnaudoti veiksmingiau. Taip pat reikia pasitelkti išmaniuosius tinklus, paraginti namų ūkius, teikti daugiau informacijos vartotojams ir suteikti galimybę piliečiams prisitaikyti prie tų naujų tikslų. Ir galiausiai, kalbant apie naująjį finansinį planą. Reikia numatyti ES finansinę paramą energetikos efektyvumo didinimui. Aš turiu omeny tas rytis, kuriuose yra potencialas investicijoms. Taigi, dar sėk dėkoju už Jūsų klausimus ir štai tokie atsakymai. Dėkoju už tai, kad atsakėte į klausimus, bent jau tuos, kurie buvo užduoti. Tikrai norėtume nuoširdžiai padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Taip pat perduokite savo kolegoms mūsų padėką. Tikrai Jūsų pirmininkavimas buvo puikus, nors laikotarpis buvo tikrai sudėtingas. Na, o dabar, ponios ir ponai, galite Per greitai pradėjau pristatinėti kitą darbo tvarkės punktą, bet dabar e, dar prieš tai norėčiau vieną pranešimą pasakyti. Mūsų sekretorijete nuolat keičiasi darbuotojai. Vieni at... pradeda dirbti, kiti baigia dirbti. Šį kartą tokia neįprastinė situacija, nes mus palieka du sekretoriato darbuotojai, Lola Gašilo Gomes ir, ir ponė, madam, e, ir ponė Elen Šarpentie. Abi e, jos labai ilgai dirbo sekretorijete. Taigi galėčiau pasakyti, kad jos buvo iš tų kolegų, kuri, kuriais visuomet galima pasitikėti, jos skyrė mūsų komitetui labai daug savo laiko ir todėl Aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti abiems ponioms už puikų bendradarbiavimą, už jų aktyvę veiklą ir norėčiau abiem palikė, palinkėti daug sėkmės ir džiaugsmo naujame darbe. Ačiū ir viso ko geriausio. So, dann darf ich den nächsten Tagespunkt aufrufen. Da geht es um die ähm, um, European Union Policy Approach to the ITU. Norėčiau paskelbti kitą darbo atvarkės punktą, tai bus ES politinis požiūris, kurio rekomenduojama laikytis į TU 2012 metų pasaulinėje radio ryšio konferencijoje. Man atrodo, kad apie tai nereiks mums ilgai diskutuoti, reikia tik pasakyti, kad mes bandome įtraukti diskusijas į plenarinę sesiją dėl šio klausimo. Todėl koordinatoriai, jeigu žiūrės 25 dieną, nusprendė pateikti žodinį klausimą komisijai šią temą, o paskui parengti rezoliuciją įtre komiteto vardu. Ta rezoliucija būtų rengiama pagal 115 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Ir čia e, esminis dalykas būtų tai, kad ES daugia šalėse dėrybose turėtų kalbėti e, vienu balsu, kad būtų gerbiami tarp tarptautinių sutarčių nutarimai ir kad mes e, dalyvautume spektro programoje ir užtikrintume pakankamai spektro e, mobiliam duomenų pasikeitimui. Jūs tikriausiai atsimenate mūsų diskusijas dėl kolegos Hökmark pranešimo ir taip pat, aišku, labai svarbu pakalbėti apie kitos pasaulinės radio ryšio konferencijos darbo tvarkę. Kolega Hökmark rengia tą darbo tvarkę, domėjosi šiuo klausimu, dėja jis dar neatvyko į mūsų posėdį, jis veduoja, vėluoja. Taigi nieko nepadarysi, mes turime 26 pakeitimus ir manau, kad rytoj mes galėsime balsuoti dėl teksto. Ir šiandien buvo prašyta balsuoti e, dėl visų pakeitimų kartu, ant blok. E, jeigu jūs tam neprieštaraujate, tai mes rytoj galėtume tai balsuoti ir tokiu būdu sutaupytume laiko. Šiuo metu daugiau neturiu ką pasakyti šiuo klausimu, bet man atrodo kolegė Tikau norėjo kažką pasakyti. Prašau. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Neturiu jokių pastabų dėl jūsų pasiūlymo, tik norėjau kai ką pridurti tai yra susiję su ta pasaulinė, e, pasaulinė radio ryšio konferencija. Ar galiu dabar kalbėti? Gerai, ačiū. Ši konferencija yra iš ties labai svarbi, nes čia mes kalbame apie radio spektrą, kalbėsime apie radio spektrą ir kol kas to spektro nepakanka, todėl mes turime kalbėti apie kritinius išteklius. Europos parlamentas e, jau ne pirmą kartą bando reikalauti geresnio bendradarbiavimo ir radio spektro politikos harmonizavimo. Neseniai buvo priimtas sprendimas, kuris yra susijęs su radio spektro politikos harmonizavimu. Ir jo pagrindinis tikslas yra geriau naudoti išteklius, radijos spektro išteklius. Todėl mes ir toliau turėtume ginti ES poziciją, kad atsižvelgiant į subsidiarumo e, principus ir valstybių narių kompetenciją, reikia siekti geresnio koordinavimo ir geresnio e, radijos spektro paskirstimo. Manau, kad būtent šioje konferencijoje reiktų daugiau kalbėti apie įvairius trikdžius, kurie, kurie dažniausiai pasitaiko ES pasienyje, tai yra prie ES valstybių narių ir trečiųjų šalių sienų. Ir tai yra taip pat labai svarbu, kalbant apie e, mobiliojo ryšio vartotojų saugumą. Todėl tikrai tai yra aktualus klausimas ir jį reiktų spręsti. Savo rezoliucijoje mes taip pat turėtume įtraukti keletą ES kosmoso politikos elementų. Pavyzdžiui, reiktų paminėti Galilėjo projektą ir taip pat GNSS projektą. Tai taip pat yra navigacijos projektas, palidovinės navigacijos projektas. Man atrodo, kad tai tikrai yra mums labai svarbu. Taigi, kaip jau minėjau, prie, pagrindinis prioritetas yra radio spektras ir toliau kitas dalykas, mes turėtume spręsti radio trikdžių klausimą pasienyje. Dėkoju, sako pirmininkas, jeigu nie, niekas nenori pasakyti, atsiprašau, ponas Hekmark e, e, atvyko, prašau. Much, and, uh... Labai ačiū ir atsiprašau, kad pavėlavau. Ir galiausiai užstrigau už vieno turistinio autobuso, kuris neleido privažiuoti prie parlamento, o paskui liftas neveikė. Pirmininkė, Dėl šio rezoliucijos projekto galėčiau pasakyti, kad mums buvo gana nesunku susitarti ir kiek suprantu, didžioji dalis visų frakcijų pritars. Aišku, tai labai gerai, bet taip pat verta pažymėti, kad kai kurie klausimai yra labai kontroversiški. Tai tik tai patvirtina, kad per pastaruosius metus mes labai gerai padiskutavom dėl reformų poreikio radiospektros rytyje. E, dėl e, tos e, ITU pasaulinės radio ryšio konferencijos 2012 metais. Mes žinome, kad pats laikas netidėliojant aptarti spektro klausimus. Bet taip pat supraskim, kad tai, kas bus nuspręsta 2015 metais per kitą konferenciją, priklausys nuo to, kas bus padaryta 2012 metais. E, kaip žinia, būtina prisiminti, kokios e, radio spektro teisės aktus šis parlamentas yra priėmęs per pastaruosius mėnesius. Visa ši rezoliucija atspindi, kad e, mes supratom, apie ką kalbam ir mums buvo nesunku atsižvelgti į skirtingas nuomonės ir skirtingas a, įvairių frakcijų pozicijas. Galiausiai, man atrodo, nors sįki turime progą nekalbėti daug. Galime tik pažymėti, kad šis darbas mums buvo nesunkus ir galiu padėkoti visų frakcijų atstovams, kurie prie to prisidėjo. Ačiū. Norėčiau tik pridurti, ponė pirmininkė, tokį savo pamastymą. Rezoliucijoje tai neparašyta, bet galbūt e, ateitie reikėtų apie tai pamastyti. Spektras ir telekomunikacijos šia laikinėje visuomenėje yra tarp greičiausiai besikeičiančių sričių. Ir keistai atrodo tai, kad taip biurokratiškai mes e, čia iškylančius klausimus sprendžiame. Konferencija organizuojama kas ketverius metus e, mūsų amžiuje, kai viskas taip greit keičiasi. Pats laikas būtų pagalvoti, kaip ateityje reikėtų organizuoti tokius e, globalius renginius. Bet turbūt ne šitą rezoliuciją, apie tai kalbėsim, tai jau kitas klausimas. Dėkoju, man atrodo, kiekviena papildoma mintis yra tikrai vertinga, procedūra yra aiški, buvo viskas pasakyta, rytoj balsuosime. Na, galime toliau skelbti kitą darbo atvarkės punktą, tai yra šeštasis darbo atvarkės punktas ir iš karto norėčiau pasveikinti mūsų svečią, poną Patočniką. Jis yra e, energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros ACER direktorius. Po kelių sekundžių pradėsime nagrinėti šią temą. So, meine Damen und Herren, Sie sehen, ich darf hier eine Reihe von Gästen begrüßen, nämlich. Taigi, ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti visą eilę mūsų svečių. Šalia pono Alberto Potočniko dar yra ponas uh, e, Džaumok ir ponas Walteris Bols. Jie yra vicepirmininkai valdybos. Šios organizacijos valdybos, jie abu atvyko, labai dėkojame jiems už tai. Visų pirma, uh, e, suteiksime žodį ponui Potočnikui, o paskui galėsime padiskutuoti, tačiau turime nepamiršti ir kitų darbo atvarkės punktų, taigi turime labai atidžiai stebėti laikrodį, kad neužtęstume. Pone Potočnik, sveikinu Jūs atvykusius į mūsų posėdį, jeigu norite, galite pradėti, prašau. Chairman, um, Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš esu labai dėkingas, e, kad turiu tokią galimybę su jumis kalbėtis. 2010 e, metais turėjau tokią galimybę pakalbėti ir po to buvau paskirtas energetikos reguliuotojų valdybos narių, tada aptarnėjome jūsų lūkesčius, savo mano planus ir aš šiandien pasidžiaugti galiu, kad jau turiu galimybę pristatyti pirminius pasiekimus ir agentūros e, raidą nuo jos atsiradimo pradžios. Kartu su manimi atėjo Lordas Mogas, kuris yra agentūros reguliuotojų valdybos pirmininkas ir Europos energetikos reguliuotojų e, ACER e, prezidentas. Taip pat e, turime poną Bolts, kuris yra ACER vicepirmininkas. Aš ketinu Jums pristatyti agentūroje įvykusius pokyčius, mūsų planus šiems metams ir kitiems metams. Neseniai kitų metų programa buvo patvirtinta reguliuotojų valdybos. Po praeito susitikimo su jumis čia mes palaikėme nuolat ryšį, e, jūs stengiate su ACER bendrauti ir mes savo ruoštų tą patį darėme, yra sukurta kontaktinė grupė, E, gruodžio mėnesį susitikome ir tada buvo paskelbta pažangos ataskaita. Aš suprantu, kad e, mano prezentacija e, gegužės mėnesį buvo išdalinta kontaktų grupės nariams. Taigi mes palaikėme nuolat ryšį ir aš esu labai dėkingas už šią galimybę. Okay, so if we look at... Jeigu pažvelgtume į tai, kas yra įvykę, tai pirmiausia, kad praėjusiu metu rugsėjo viduryje aš pradėjau dirbti direktoriumi Bruselėje, o spalio mėnesį pradėjome formuoti komandą, taigi netrukus po mano darbo pradžios. Lapkričio 26 dieną mes pasirašėme e, susitarimą dėl mūsų darbo vietos su Slovenijos vyriausybė ir aš turiu pasakyti, kad esu labai dėkinga Slovenijos vyriausybė už tai, kad jie taip geranoriškai bendradarbiauja su mumis e, per visą dėrėjimosi dėl susitarimo eigą. E, Birželio mėnesį pradėjome tas dėrybas, o birže... lapuščio galėjau pasirašyme. Todėl 2011 m. vasario 1 d. mes galėjome perkelti savo veiklą į Liublianą. Ir nuo to laiko mes dirbame būtent Liublianoje. Kaip jau girdėjote iš Vengrijos vyriausybės, šių metų kovo trečią mes pradėjome veikti. E, tuo pat metu, kaip įsigaliojo trečiasis energetikos paketas, e, mūsų patalpos Liublianoje buvo atidarytos ir čia raudonų, raudonai apibrieštos mūsų patalpos. Taip pat matot keletą nuotraukų iš atidarimo renginio. Ir Dabar e, galite aiškiai suprasti, kur mes dirbame. Kas mūsų darbuotojai? Žmonės pradėjome darbinti praėjusiais metais. E, tiesą sakant, žmonių ieškoti pradėjome dar prieš man pradedant dirbti. Ta darba atliko e, komisija, ypač energetikos generalinis direktoratas, taip pat kiti generaliniai direktoratai prie to prisidėjo. Mes E, dabar matome, kad iš viso turime 52 darbuotojus, 10 e, iš jų yra nacionalinių valstybių atsiųsti ekspertai. 23 jau dirba Liublijanoje, vienas e, dirba mūsų ryšio tarnyboje Bruselėje, kurie atsidarė prieš porą mėnesių, dar aštuoni E, žmonės jau paskirti ir jų darbo pradžia jau yra numatyta iki spalio mėnesio. E, dar ieškome e, žmonių į 16 etatų ir bet kokiu atveju ketiname darbinti visus reikalingus žmonės iki šių metų galo. Gal tik viena išimtis bus. Taigi iki metų pabaigos turėsime 51 arba 52 etatinius darbuotojus. Tautybė nebuvo mūsų darbuotojų atrankos kriterijus, tačiau per atranką mes e, sugebėjome e, surinkti žmonės iš įvairių valstybių. Tai vienas aspektų, kuris man dabar atrodo labai svarbus agentūros veiklai nors ir patys to tarsi nesiekėme, bet savaime susidarė kolektyvas iš e, daugelio valstybių ES. <clears throat> Dabar pereisiu prie mūsų šių metų darbo programos įgyvendinimo. Kaip žinote, 2011 metų darbo programoje yra numatyta visa eilė renginių ir veiklos. E, yra skelbiamos nuomonės dėl statuto, reglamento, ENCO ir e, INTERCO dabar jau yra sukurtos kaip tikros institucijos. Yra sukurtos veiklos gairės, kuriuose numatyti e, pagrindiniai veiklos kriterijai ir principai. Ir dar lieka padaryti aštuonias pagrindinės gairės, kad šių metų darbo programa būtų įgyvendinta. Taip pat yra rengiamos nuomonės ir rekomendacijos dėl dviejų ENCO e, institucijų veiklos, yra rengiamas planas ir dėl kitų metų. Mums sutiktas įgaliojimas išsiaiškinti, kaip sukurtas inter-TSO kompensavimo mechanizmas. Nors vėliau šis klausimas buvo išbrauktas iš mūsų darbo plano, po to, kai buvo priimtas naujas reglamentas. Naujas reglamentas sukuria mus kitokią atsakomybės e, sritį. Ir galiausiai mes stebėjome vidaus energetikos rinką ir kontroliavome regioninės iniciatyvas. Dėl šių dviejų paskutinių punktų rengiame e, planą kitų metų vidaus energetikos rinkos stebėsenai ir gana daug pastangų dedame ir regionų iniciatyvų rengimą. Ką esame padarę iki šiandien? Čia mūsų veiklos grafinis pristatymas. Čia matote, kas vyksta dabar, kas vyks kitų metų pabaigoje. E, pagrindų gairės iš esmės atspindi mūsų agentūros pagrindinius pasiekimus šiais metais. Galiu pasakyti, kad dėl bendradarbiavimo su nacionalinė administracija ir RGCA mums pavyko pradėti dviejų rūšių viešasias konsultacijas. Ta pačia diena, kai agentūra buvo oficialiai atidaryta, kovo trečią dieną. Ir tų gairių rengimas vyksta gana sklandžiai ir įsivaizduojam, kad šių metų, šio mėnesio pabaigoje mes jau tris tokias gairės paskelbsime. Paskui e, suteikėme e, nuomonę dėl abiejų ENSO padalinių statuto, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių. Ir dabar jau e, jos gali dirbti, aišku, juridiniu pagrindu besivadovaudamas. Taip pat šiems metams. E, yra numa, e, šiais metais mes turėsime parengti finansinės gairės kitų metų veiklai gyvendinti. Programa kitiems metams. Iš dalies e, tęsime šių metų veiklą. Kaip žinote, patvirtinus pagrindų gairės agentūroje ir patvirtinus jas komisijoje Jos bus perdotos ENCO, kuris sukurs tinklų kodeksus ir tada agentūra turės įvertinti, kiek jie atitinka e, skirtingų gairių principus ir kriterijus. Rengiame visą eilę pagrindų gairių ir tiesą sakant, keletas jų dėl subalansavimo, dujų saveikumo ir panašiai bus e, tobulinami dar ir kitais metais. E, bus pradėtos naujos temos e, dėl duomenų keitimosi, dujų sureguliavimo taisyklių ir panašiai, kuriame ir tinklų kodus ar kodeksus ir kai jie bus parengti, bus pateikti komisijai, kuri patvirtins e, tuos dokumentus pagal komitologijos procedūrą. Galvojame taip pat, kad reikia renkti nuomonę ir rekomendacijas dėl ENCO agentūrų darbo programos ir dešimties metų raidos plano. Tai ketiname e, parengti jau greitai. Šiais metais e, bus padaryta dujams, o kitais metais elektrai Kas dviejus metus tokios nuomonės yra skelbiamos ir e, taip jau tiesiog išeina, kad e, skirtingais metais yra rengiamas dokumentas dujams ir elektrai. Toliau stebėjome vidaus rinkos, energetikos rinką, kaip sakiau. Kaip jau minėjau, šiais metais planuojame sukurti aiškius parametrus ir rodiklius, pagal kuriuos uh, E, vidinės energetikos rinkos raida bus vertinama kitais metais. Tai yra remit įgyvendinimas. Kitas svarbus aspektas yra regioninių iniciatyvų koordinavimas ir stebėsena. Tai bus daroma įgyvendinant vidaus energetikos ir elektros ir dujų rinkas. Regionų matmuo vėlgi čia yra labai svarbus ir mes galvojame, kaip būtų galima tą bendradarbiavimą skatinti. Toliau remit įgyvendinimas. Mes su dideliu susivėjimu stebime, kaip e, diskutuojama parlamente ir taryboje ir esame pasirengę jau beveik įgyvendinti tą reglamentą, kai jis tik bus patvirtinęs. Ir dabar tik planuojame veiksmus, kurių reikės imtis Taigi tiek aš galiu e, pasakyti apie tai, ką esame padarę iki šios dienos. Dėkuoju iš jūsų dėmesį ir ponė pirmininkė, jeigu bus kokių klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū. Dėkuoju, iš tiesų buvo labai aiškus ir tikslus pranešimas, tačiau nepaisant to yra keletas klausimų. Klausimai ir diskusija, aišku, yra mūsų sustikimo prasme. Pirmasis kolega Gijurk. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui direktoriui už jo pranešimą, veiklos pristatymą. Norėčiau palinkėti jums visokiojo pasiekmės jūsų darbe. Ką tik išklausėme Vengrijos vyriausybės atstovo, kalbėjome su juo apie vieningą energetikos rinką ir apie tai kalbame labai dažnai ir daug ir dabar tikimės, kad prasidės aktyvus veiksmai, žodžius pakeis veiksmai ir, ka, ir kad būtent jūsų agentūra šio, čia vaidins svarbu vaidmenį. Nes būtent jūsų darbo sėkmė e, bus esminė sąlyga tam, kad bendra energetikos rinka galėtų gerai veikti. Dėl remit tai yra viena svarbiausių gairių mūsų kelyje į bendrą energetikos rinką. Todėl norėčiau užduoti keletą klausimų. Aš pats esu šešėlinis pranešėjas ir pastaruoju metu turėjau garbės dalyvauti dėrybose dėl šio reglamento. Ir kalbant apie užduotis, jūs minėjote, kad kaip tik dabar darbinate darbuotojus, aš norėčiau jūsų paklausti, kokias papildomas užduotis jūs galėsite atlikti. Nes nuo minties įkurti agentūrą atsirado daugiau uždavinių, daugiau veiklos sričių šios agentūros. Kaip Jums atrodo, ar Jums reiktų daugiau finansinių lėšų, kad galėtumėte pasamdyti reikiamą skaičių darbuotojų. Toliau kitas klausimas. Jūs iš pradžių tikriausiai norėjote daugiau, negu gavote iš komisijos, jų, komisijos iš jos pasiūlymo. Ir ką Jūs manote apie įsipareigojimą registruoti Kaip jums atrodo, kaip šita registracijos prievolė atrodys praktikoje? Ir toliau kitas klausimas susijęs su remit. Daugelie valstybių narių yra e, priekybos susitarimai, dvišaliai priekybos susitarimai su trečiosiamis šalimis. Taigi, kaip jūs bandysite išvengti piknaudžiavimo tais susitarimais? Iš anksto dėkoju už atsakymus. Dėkoju toliau kolega Enšų. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti mūsų svečius, kurie į mūsų komitetą atvyko pirmą kartą. Ir taip pat norėčiau padėkoti už agentūros veiklos pristatymą. Aš buvau dalyvavau kovo trečią dieną oficialiame šios agentūros atidarime Ljubljanoje ir mačiau, kaip atrodo agentūros patalpos ir manau, kad jūs turite puikias darbo sąlygas ir manau, kad jūs tikrai sėkmingai dirbsite. O ateityje, man atrodo, būtų labai svarbu e, gerai koordinuoti nacionalinių reguliuotojų darbą, kad galėtume pasiekti efektingos ir tvarios Europos ir kad galėtume įgyvendinti savo ambicingus tikslus, kuriuos e, esame numatę pasiekti iki 2014 metų, ypač kalbant apie vidaus rinkos užbaigimą. Manau, kad koordinacinis darbas ir sanglauda turėtų būti gerinamos ES lygmenyje. Žinau, kad tai yra vienas iš jūsų tikslų, kad jūs taip pat norite sujungti vadinamasias energetikos salas. Manau, kad tai yra tikrai labai svarbus uždavinys ir jis turėtų būti jūsų veiklos centre. Taip pat reiktų paminėti, kad e, be Europos komisijos pasiūlymų yra numatytas agentūros kompetencijų išplėtimas, nors tam prieštarauja kai kurios valstybės narės. ir tai galbūt netitinka kai kurių ES sutarčių nuostatų. Todėl manau, kad reiktų rasti kažkokį kompromisą, kaip būtų galima uh, išvengti tų sunkumų, išspręsti tuos e, probleminius klausimus susijusius su e, piktnaudžiavimais prie valstybių narių sienų. Atrodo, kad dabar dar įmanoma e, piknaudžiauti tai sustarimais, tačiau ateityje turėtų tam būti užkirtas, užkirstas kelias ir tai taip pat bus susijęs su šios agentūros veikla. Rinkos liberalizavimas turėtų pagerinti vartotojų situaciją, turėtų paskatinti investicijas, o neturėtų paskatinti tokios situacijos, kad kai kurie praloptų per naktį, kaip atsitiko kai kuriuose valstybėse narėse. Čia galėčiau pateikti Rumunijos pavyzdį, kur ir E, tiekimo tinkluose ir kitose sritise atsirado tam tikrų problemų dėl to, kad e, sutartis buvo e, nelojaliai pasirašomos. Jūs tikriausiai puikiai žinote Rumunijos atveju, kuomet buvo perpardavinėjama elektros energija e, su labai didelė marža ir tai įtakojo kainos galusniam vartotojui išaugimą. Taigi manau, kad jūs turėtumėte turėti omenyje panašias situacijas ir panašias problemas. Kalbant apie naują statutą ir ES energetikos politiką ponas Oettingeris pabrėžė vieną svarbų dalyką. Visos valstybės narės turėtų harmonizuoti savo teisę, priderinti ją prie ES teisę. Tai yra savaime aiškus teiginys, tačiau statistika rodo, kad kai kurios valstybės narės turi didelių sunkumų siekdamas harmonizuoti savo teisę. Todėl mm, reiktų padėti tokioms valstybėms narėms, kad jos galėtų kiek įmanoma greičiau gyvendinti ES teisės aktus. Taip pat čia norėčiau pabrėžti e, ir konsultacijų e, proceso svarbą. Taip pat reiktų organizuoti atitinkamus seminarus. E, taip pat esminis dalykas yra tai, kad agentūra galėtų prisidėti prie vartotojų informavimo Europoje, nes labai nedaug vartotojų, ypač namų ūkių, žino savo teises ir dėl to nepasinaudoja savo teisėmis. Vienos studijos rezultatai rodo, kad tik 12 procentų ES vartotojų pasinaudojo galimybę pakeisti tiekėją. Taip pat ACER turėtų informuoti ES vartotojus apie energetikos efektyvumą. Na ir galiausiai norėčiau pabrėžti, kad ACER turėtų siekti nulatinio dialogo su mumis, su Europos parlamentu, kad mes taip pat galėtume padėti agentūrai siekti jos tikslų. Ypač atsižvelgianti tuos sunkumus, kurie kilo e, dėl nat, kai kurių nacionalinių reguliuotojų veiklos. Tikiuosi, kad atsar e pavyks įgyvendinti visus užsibrieštus tikslus ir kad ji puikiai nugalės visus iššūkius, kaip ir numatyta 2012 metų darbo programoje. Tikiuosi, kad jūsų agentūros veikla prisidės prie to, kad ES sukurs vieningą rinką. Dėkoju toliau Klodas Turmes, sako pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sport. Uh, first I have to, to admit that I'm quite... Ačiū pirmininkė. Man daro įspūdį, kaip sparčiai jūs sugebėjote įsteigti agentūrą ir kaip greitai jį pradėjo veikti. Jūsų 2011 metų darbo programa, man atrodo, labai efektyvi. Taip pat dėkoju už tai, kad įsteigėte kontaktinio darbuotojo pareigybę Briuselėje, nes jūs tokiu būdu pristatote savo veiklą mieste, kur yra mūsų institucijos, tai yra sprendimus priimančios institucijos. Noriu pateikti penkis komentarus. Pagal daugiametį finansavimo planą planuojama skirti 10 milijardų eurų energetikos infrastruktūrai. Nesu tikras, ar tokių lėšų reikia. Šis rytis yra reglamentuojama, reguliuojama rytis. Investicijų graža užtrunka 40 ar 50 metų, kol ji materializuojasi. Koks būtų jūsų patarimas komisijai, jei suteiktume tokių tiesioginių subsidijų ar išmokų joms juk turėtų būti taikomi tam tikri kriterijai. Jei infrastruktūrai skiriama subsidija, ar tai reikštų, kad infrastruktūros operatoriams mokama mažesnis tarifas už energijos perdavimą, nes kitaip gautųsi, kad jiems sumokame du kartus, vieną kartą kaip mokesčių mokėtojai, kitą kartą kaip vartotojai, elektros vartotojai. Antra, Galbūt jūs galėtumėt pakalbėti apie kompensavimo mechanizmą ir kodėl komisija atėmė tam tikras jūsų atsakomybės rytis ir kaip tai siejasi su kaštų paskirstimu. Kai kurie asmenys teigia, kad mes turėtume paskirstyti išlaidas skiriamas infrastruktūrai. Trečias klausimas dėl dujų rinkos. Mes tiek daug investuojame į dujotekius už ES ribų ir tiek mažai ES viduje, kad užtikrintume dujų perdavimą ES. Ką ketinate daryti, kad patobulintumėt dujų perdavimo vidaus rinką? Ketvirtas klausimas. Reagavimas į paklausą, ypač elektros srityje Tai būtų pigiausias būdas leisantis sumažinti investicijas. Tačiau jūsų darbo programoje nemačiau, kad būtų tai paminėta. Tai yra reagavimas į paklausą. Ir penktas klausimas. Paskirstimo sistema, kuri reaguotų į paklausą. kur modernizavimo procese, modernizuojant elektros ir dujų infrastruktūrą Europoje, kokį vaidmenį jūs numatote operatoriams? Uh, to... Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį mūsų komiteto nariui, kuris tapo Europos parlamento vicepirmininku. Matote, kad kartais yra įmanoma padaryti karjerą, būnant ITRE komiteto nariu. Čarlzai, tavo eilė. Much, uh, kind Ačiū pirmininkė už tokį pagiriamą į žodį. Man belieka tik tai labai stengtis, sėkmingai dirbti vicepirmininku. Po to, kai aš dirbau atsakingą šio komiteto pirmininko darbą. Prieš pradėdamas kalbėti, norėčiau paprašyti, kad iš naujo jungtumėt kalbėtojų laikrodį, nes klodas juk tikrai 13 minučių nekalbėjo, taigi gal galėtumėt sustabdyti. Ačiū, tai jau padaryta. Aš labai atidžiai stebėjau, kiek laiko jūs kalbėjote. Reikia sąžiningai laikytis taisyklių. Taigi, pirmiausia, noriu padėkoti ponui Potočnik, lordui Mold ir ponui Bolts už tai, kad atvyko čia. Malonu jūs čia matyti. Noriu jums priminti, kad mes į teisės aktus kruopšiai įtraukėme būtent tokią galimybę, tai yra jums dalyvauti šio komiteto posėdžiuose ir su jumis konsultuotis dėl klausimų, kuriems jūs norėtumėt suteikti daugiau svarbos. Man atrodo, dabartinė situacija, jei nėra ypatingų naujienų, tai jau yra savaime gera naujiena. Ypatingų problemų šiuo metu nėra. Šiaip ar taip gerai, kad jūs galite čia atvykti ir tartis, kalbėti su mūsų komitetu greta su komisija. Taip tarsi jūs įtvirtinate savo nepriklausomumą. Ir aš, kaip politikas, esu suinteresuotas ir domiuosi dešimties metų plėtros planu ir įvairiais jo aspektais. Energetika tai labai ilgalaikės perspektyvos projektas. Ir mane domintų jūsų nuomonė apie tai, ar matote kokios nors pažangos susijusios su tais plėtros planai? Ir kokia jūsų nuomonė, ar dešimt, dešimties metų laikotarpis yra pakankamas? Kai rengiame planą dėl energijos tiekimo saugumo, mes numatėme 15 metų. 15 metų sukurti infrastruktūrai, reaguojant į rinkos pokyčius. Taigi, Kokia jūsų nuomonė dėl laiko trukmės ir kaip jūs, kaip reguliuotojai, dirbate, bendrabiaujate su sistemų operatoriais? Toks pirmas klausimas. Antras klausimas. Malonu girdėti, kad susitarimas pavyko parlamente yra įsteigta grupė, kuri dirba su visomis agentūromis. Jums turbūt žinoma, kad kai kurios iš agentūrų yra įsikūrusios nuo Briuselio labai nutolusiuose miestuose. Todėl norėjome, kad jūsų agentūra būtų įsisteigusi Briuselėje. Ar jūs galėtumėt pakomentuoti šį klausimą, taip pat susitarimo vykdymą. Jeigu ne, tai tada darysime išvadą, kad viskas yra sklandu, tai labai gerai. Ir trečias klausimas, koks agentūros vaidmuo N-1 atveju? Ar galvojate apie tai? Aišku, tai perdavimo sistemo operatorių atsakomybės klausimas. Man įdomu, kaip jūs tokiu atveju bendrabiautumėt su operatoriais. Girdėjau gandų, kad visai neseniai toks atvejis vienoje valstybėje narėje užfiksuotas. Viduržėme jūros regiono valstybėje toks atvejis neseniai užfiksuotas. kolega Klodas taip pat priminė, kad teko išjungti elektrinę vienoje valstybė narėje, kuri pažadėjo atsisakyti brandolinės energetikos ateityje. Taigi, koks jūsų, kokia jūsų nuomonė apie agentūros ir reguliuotojų vaidmenį tokiu atveju. Ar tiesiog tektų atsitraukti ir stebėti, ar kaip tai įsikišti ir padėti. Gut, danke schön. Dann darf ich jetzt. Ähm, Dėkoju. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Potočnik, nes iš tiesų buvo užduota daug įvairiausių klausimų. Ponas Mok taip pat norėtų atsakyti tikriausiai keltą klausimų. Taigi, ponė Potočnik, tikriausiai jūs pradėsite, ar ne? Prašau. Ar ponas Mok, prašau. Um, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pasveikinti poną Čičesterį tapus parlamento vicepirmininku. Tarp mūsų yra tokių, kurie prisimena, kaip jis pirmininkavo šiam komitetui. Ir galiu pasakyti, kad jis nusipelno visko, ką jam pavyko pasiekti. Prašiau pasakyti pirmas, nes norėjau daugelio kolegų vardu pasakyti, kad itin dėkojame. Nenoriu tiesiog įsiteikti šiam komitetui, bet iš tiesų e, esame dėkingi šiam parlamentui ir komitetui už tai, kas buvo padaryta energetikos klausimai pastaraisiais metais. Mano nuomonė, tai buvo labai teisinga, gera, konstruktyvi pozicija e, E, naudinga ir mūsų agentūrai, ir bendrai energetikos sektoriui. Antras dalykas, e, noriu pabrėžti, ir apie tai buvo pora klausimų, kad vyksta tikrai geras bendradarbiavimas tarp nacionalinių reguliavimo institucijų ir mūsų agentūros. Tai atsispindėjo skirtingais būdais, e, ypač tuo pereinamojų laikotarpių, kai teisės aktai dar tik buvo pradėti gyvendinti. Ir galiu pasakyti, kad agentūros darbo krūvis tik atspindi, kad nacionalinės reguliavimo institucijos puikiai su mumis bendradarbiauja. Kitas dalykas, nacionalinės reguliavimo institucijos suteikia savo e, išteklius e, agentūros veiklai ir e, e mes galime naudotis e, jų patalpomis, salėmis ir panašiai. Taigi mūsų agentūra gali iš esmės dirbti e, be, jokios, be jokių kaštų, nepatirdama jokių kaštų. Uh, Galiausiai noriu pasakyti, kad toks bendradarbiavimas reiškia, jog nacionalinės institucijos su agentūra dirba labai glaudžiai. Ir aš e, galiu tik pasakyti, kad tai yra e, abiem pusėm naudingi santykiai. Mes tarpusavėje nekonkuruojame, mes vieni kitus papildome. Aš galiu tik patvirtinti, kad nemačiau jokių faktų, kad, e, kurie leistų teikti, kad mes tarpusavį konkuruojam. Toliau, pono Ančės klausimas dėl koordinavimo. Akivaizdu, kad turime e, daug pažangos gerindami reguliavimo bendradarbiavimą. Kartais dvi dienas, kartais net daugiau per mėnesį e, susitinkame darbo grupių lygmenių, taigi bendradarbiavimas yra puikus. Iš dalies mes esame kaip ir priversti tą daryti, nes mūsų jau spaudžia trečiasis paketas. Bet e, kitas dalykas yra tas, kad energetikos sektoriuje bendrai laukia labai dideli iššūkiai. Jūsų komitetas tai puikiai žino. Mes dirbame nemažai ir atskirai be e, nacionalinių reguliavimo institucijų. Pavyzdžiui, tie tarptautiniai reikalai. E, Mes, e, kaip ES reguliuotojai, turime užmėgsti gerus santykius su daugia šalėmis institucijomis ir su pavienėmis valstybėmis, tokiomis kaip Rusija ir Junktinės Amerikos valstijos. Mano nuomonė, labai svarbu užtikrinti, kad kai tik parlamentas pritarė paketui, trečiajam paketui, pritars tam trečiajam paketui, mes turime e, užtikrinti, kad valstybės narės nepradėtų įgyvendinti tik nacionalinių reguliavimo institucijų e, sprendimų. Jūsų komitetas turėtų pasirūpinti, kad Europos komisija uh, užtikrintų gerą įgyvendinimą. Trečia mūsų veiklos rytis Trečias man rūpimas klausimas yra mūsų kompetencijos e, išplėtimas. Kai kurios valstybės narės tam prieštarauja. Aš e, e, nesikišiu į suverenumo problemą, bet kadangi aš esu reguliuotojas, aš galiu pasakyti, kad politiškai reikia vertinti tą situaciją. Bendradarbiavimo mastai verčia agentūrą apsimti daugiau įgaliojimų. Remit pasiūlymas dar prieš agentūrą įkuriant buvo geras, bet manau, kad natūraliai mes turėsime įveikti tą nacionalinių valstybių e, polinkį į protekcionizmą. Mes turėsime perimti daugiau galiojimų. Taigi aš tiek noriu pasakyti ir galbūt mūsų direktorius taip bendriau pažvelgs į tą situaciją. Ačiū, pabandysiu atsakyti visus klausimus ir tuo pat metu Paprašysiu kitų kolegų pagalbos. Ponų Jūr grupėjo daugiausia remeti gyvendinimas ir e, e, tai, kokia veikla mums labiausiai rūpi. Kaip jau sakiau, mes rengiame e, tokią bandomąją studiją, visai lė reguliuotojų tame dalyvauja ir bandom išsiaiškinti, kaip geriau pagal remit galima suformuoti stebėsinos mechanizmą bandome iš to e, pasimokyti ir sukurti savo, savo naudingas procedūras. Mes čia išvelgiame dvi svarbiausias pusės. NRA prašome su mumis bendradarbiauti, nes jie turi įgyvendinimo uh, ir tyrimo įgaliojimus, o mes esame atsakingi už analitinę pusę. Todėl mano tikslas yra įtraukti NRA tais atvejais, kai e, užtenka priežasčių vertinti galimus rinkų manipuliavimo aspektus ir pabandyti sukurti sistemą, kuri e, būtų labiau susijusi su moraliniu įsipareigojimu negu juridiniu įsipareigojimu reikalavimų. Todėl reikia ieškoti galimybių vertinti e, rinkos ir prekybos pokyčius labai greitai. Dabar turimų savo išteklius vertiname, komisija žinoma mums yra e, svarbiausia ir komisija pasiūlė į regioninės veiklos skyrių paskirti 15 papildomų etatinių darbuotojų. Aš tada sakiau, kad tiek nereikia, bet dar buvo neaišku, kiek e, veiklos tie žmonės turės dirbti. Ir dabar atrodo, kad e, tų 15 žmonių toli gražu neužteks reikiamiems poreikiams tenkinti. Aš negaliu dabar e, skaičiaus jokio pateikti. Aš kalbuosiu su Junktinio Amerikos valstybių partneriais Žinau, kad Europoje yra atitinkamų institucijų, kurios yra atsakingos už e, tam tikras rinkos dalis, kurios kartais gali prilikti ES rinkos mastui. Ir mes bandome su jais šnekėdamės išsiaiškinti, kokiu mums resursų reikia. Tačiau man susidaro įspūdis, kad tai bus maž... mums reikės maždaug 40 ar 60 žmonių, o ne 15, kaip kad komisija siūlo. Uh, ar kaip komisija dabar jau įrašė savo pasiūlyme. Žinoma, mes sveikiname visus bandymus sukurti nuoseklesnius, e, nusislėklesnę registravimo sistemą, kuri suregistruotų rinkos dalyvius visoje Europoje, e, prekiautojus, tiekėjus, bet kokie veiksmai yra palankus Žinoma, mes būtume pasisakę už vieningos Europos paso sistemos įvedimą viso Europos Sąjungą, tačiau atrodo, kad nėra einama tą kryptimį, kokią norėtųsi. Dėl ryšių priekybinių su trečiosiomis šalimis e, turim pasirūpinti, kad nebūtų jokių e, reglamento taikymo spragų. Ir priekyba, kuri vienai par kitaip yra susijusi su Europos Sąjunga, būtų įtraukta į rinkos stebėsenos apimtį, kaip kad reikalauja reglamentas. Jei leisime, dabar norėčiau perėti prie liberalizavimo klausimo ir išsiaiškinti, e, ką mes e, e, esame padarę, pavyzdžiui, mažmeninių įmonių konkurencijos rytyje ir panašiai. Labai aiškiai yra atskirtos kompetencijos tarp nacionalinių e, reglamentuotojų agentūros ir komisijos. Kai bus priimtas trečiasis paketas, jis turės pirmiausia būti perkeltas į nacionalinius teisės aktus. Ir būtent e, tuo rūpinsis komisija. O mes, agentūra, daugiausia sprendžiame e, problemas iškylančias tarptautiniu mastu per sienas. Daugiausia taigi tai yra didmeninio ligmens problemas, bet būtent Mm, bet gali būti ir kitokių aspektų. Nacionaliniai reglamentai stiprina savo atsakomybę, savo nepriklausomybę ir veiklą, veiklą nacionaliniu lygiu. Mes nacionalinėms agentūros padedame, e, stengiamės taip pat e, pasinaudoti jūsų kauptą patirtimi. Jūs, aš žinau, kad mano atsakymas bus gana specifinis, bet aš galiu pasakyti, kad ne agentūra yra atsakinga už tai, kad e, vidaus rinka, energetikos rinka gerai funkcionuotų. Už tai yra atsakingos visos institucijos kartu. Ir dabar bandome kuo glaidžiau bendradarbiauti su nacionaliniais reglamentuotojais. Ir kaip aš jau sakiau, mes puikiai bendradarbiavame su Europos komisija apie tai. O dabar aš norėčiau Let me just sort of reply to two points. Maybe... Norėčiau sureaguoti į du dalykus. Dal dar remit. Žinoma, tai yra e, rimtas iššūkis mūsų agentūrai, nes mes esame dar pakankamai nauji ir dabar jau tokia kompleksinė atsakomybės rytis mums tenka. Tačiau tuo pat metu reikia pripažinti, kad tai yra iššūkis nacionaliniams reguliuotojams, nes tik ne tik nedaugelis jų e, turėjo aiškius įgaliojimus anksčiau ir buvo atsakingos, pavyzdžiui, energetinį mokymą ir panašiai. Taigi dabar mes turim pasirūpinti, kad būtų sukurta personalo reikalinga kompetencija, įgūdžiai. Agentūra būtent tai ir daro, renka duomenis, analizuoja juos, išsiaiškina, kokios yra e, galimos rinkos manipuliavimo sritis. Nacionalinius reguliuotojus apie tai informuojame ir jie atlieka tolesnius tyrimus ir nacionaliniai reguliuotojai stebi, kas vyksta vietoje. Ir kai bus atnaujintas remit, mes agentūroje padalinsime veiklą į du lygmenis ir reguliuotojai e, bus įtraukti nacionaliniai, nes daugiausia kalbėsime apie dvi ar tris valstybės apimančius atvejus. Sukursime reguliuotojų grupės ir jos aiškinsis, kur yra pažeidimai, ar kažkas padaryta gerai ar ne, negerai. Ne Tai yra rimtas iššūkis ir aš manau, kad tas gana didelis bandomasis projektas, kurį dabar jau gyvename per pasarai pusmetį, e, davė labai daug vertingos informacijos apie tai, kaip galėtume pertvarkyti esamą sistemą, kaip galėtume atremti dabar iškilančius iššūkius ir kaip tam galėsime pasitelkti naujai priimamus teisės aktus. Dėl santykių su trečiosiomis šalimis. E, Remit apima visus įmanomus e, E, prekybos atvejus. Aišku, remit negali užkirsti kelio tokiems atvejams, kad pavyzdžiui, elektros e, tam tikri sprendimai Vokietijoje yra suderinami su Singapūru. Aš e, manau, kad e, re, pagal remit viskas yra aiškiai išsiaiškinta tuo požiūriu. Toliau dujų infrastruktūra. Okay maybe on the gas infrastructure. I think we are mostly concerned in Europe in getting sufficient gas competition between producers, the gas network in Europe, and this. Dėl dujų e, mes matome, kad Europoje yra kuriamas aiškus e, nuoseklus dujų tinklas, kuris daug maž galės e, pervežti, perduoti visą reikalingą ES dujų kiekį. Taigi iš esmės tūkstančių kilometrų naujų dujotekių nereikės tiesti, elektrai reikia daugiau infrastruktūros, bet dujotekių naujų pakank, nereiks. Jų pakanka. Taigi aš daugmaž atsakiau klausimus. Jei leistumėt, aš norėčiau sugrįžti prie kai kurių pono turmes iškeltų klausimų. Vietoj dešimties milijardų, kurie dabar yra skirti infrastruktūrai, Mes turime užtikrinti, kad nebūtų dvigubai mokoma elektros perdavimo tinklų operatoriams. Reikia greičiau pasirūpinti, kad lėšos būtų paskirstytos efektyviai ir taupiai. Kitas dalykas, aš noriu pasakyti, kad atsakomybė yra labai aiškiai apibriešta, ji mums nepriklauso. Reglamento bus pakeistas 2010 metų reglamentu. Dabar vadovėmės, nuėsis reglamentas mums suteiks daugiau atsakomybės už paties mechanizmo apibrėžimą. O tas mechanizmas bus pagrindinė priemonė įvertinti visiems įvykiams, kurie apima daugiau negu vieną valstybę. Infrastruktūros pakete apie tai bus kalbama dėl reagavimo į paklausą ir regionių sistemų operatorių. Tai tiesą sakant, jų vargiai be priklauso mūsų kompetencijai. E, DSL kai kuriuos e, mūsų kodus dar įeina, bet iš esmės tai nėra mūsų e, kompetencijos klausimas. Žinoma, mes su jais šnekamės ir suprantam, kad jie yra svarbus, bet Tai nėra mūsų veiklos pagrindas. Klausimai susijęs su sistemų veikla yra mums pagrindiniai. Dešimties metų tinklų kūrimo planas. Aš nežinau, ar dešimt metų geriau, ar penkiolika būtų geriau. Sakyčiau, kad dešimties metų planas būtų e, pakankamai geras problemai spręsti. Mes stebime įvykius, turime teikti savo nuomonės ir rekomendacijas dėl ENSOS ir e NSOK siūlomų planų. Tikimės, kad ekspertų iš NSOK susilauksime jau šį mėnesį, iš kitur jau kitą mėnesį. E, bet aš galiu pasakyti, kad parengtieji dokumentai jau dabar patikti konsultacijoms su visuomenė, mes tik tai stebime, kas vyksta e, galim pasakyti, kad šie dokumentų variantai yra geresni ir mes tikimės, kad naujie renginiai bus dar geresni. O dėl renginių galiu pasakyti, kad mes esame atsakingi už tai, kad pati sistema pasirūpintų tam tikrais nenumatytais įvykiais. Bet e, bendrai paliekame TSO laisvas rankas, kad e, jie užtikrintų, kad sutrikimai būtų minimalus. Dar kartą dėkoju už suteiktą galimybę su jumis sustikti. Manau, kad parlamento šis komitetas yra vienas iš mūsų geriausių sąjungininkų ir aš jūs remiu ir dėkoju jums už jūsų parmą. Ačiū. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Potočniek, ponui uh, Mok ir ponui Bolts, kad jie e, ir vėl, arba kai kurie pirmą kartą apsilankė pas mus. Tikiuosi, kad tai nebus paskutinis kartas, nes e, tie aktualūs klausimai ir toliau išliks mūsų darbo atvarkė. Dėkoju, toliau periname prie kito darbo atvarkės punkto. And, uh... Ir kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra pono Hatsimarkakis pranešimas dėl dėrybų su taryba dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo. Prašau, Jorgai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šio projekto sutrumpinimas yra REMIT, santrumpa yra REMIT ir norėčiau priminti, kad su kai kuriais kolegomis bendradarbiaudamas pasiekiau to, kad mes per pirmąjį svarstymą patikrinsime, patvirtinsime remit reglamentą. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą mums reikšmingų punktų. Pirmasis iš jų tai yra registravimo klausimas, apie tai kalbėjo ir ponas Patočnek. Taip, iš tiesų mes e, siekiame lengvesnės, paprastesnės licenzijavimo sistemos formos ir ieškosime ir nacionalinio, ir europinio sprendimo. Taip pat mums pavyko pasiekti e, CO2 emisijų priekybos sistemos įtraukimo į REMIT reglamentą. Ir tai yra gera žinia. Kalbant apie įvairias sankcijas, mums pavyko pasiekti suvienodimo, ypač kalbant apie minimales taisyklės, parlamentui prasminga yra tai, kad visos nuobaudos ar sankcijos turėtų kompensuoti žalą. Tai yra, jos turi atitikti, santykinai atitikti žalą, padarytą žalą ir už tai, kad mums pavyko pasiekti e, šios nuostatos įtraukimo. Norėčiau padėkoti keletui kolegų, ypač Klodui Turmesui. Taip pat, e, kalbant apie ACR ir nacionalinius reguliuotojus, e, mums pavyko pasiekti kad direktorius, su kuriuo ką tik susipažinome, kad gal, jis galėtų veikti nepriklausomai ir tas jo nepriklausomumas buvo dar sustiprintas, netgi jis yra didesnis negu atsar reglamente yra numatyta. Taip pat mes jau išgirdome, kad ACER agentūrai reikia daugiau žmonių, kad galėtų tinkamai gyventi remint reglamentą, taigi mes įtraukėme atitinkamą nuostatą, kuri padės išspręsti šią problemą. Toliau sudėtingas dalykas buvo deleguotojų ir e, įgyvendinimo teisės aktų klausimas. Iš tiesų tai yra visiškai naujas klausimas ir mes dabar staiga turime pereiti į visai kitą darbo sritį ir kreipti dėmesį kitiems dalykams negu atsar e, stiprinimui. Taip pat mums pavyko pasiekti, kad teksto formuluotė būtų labai aiški ir kad būtų aiškiai kalbama apie tam tikras išimtis ir kad būtų griežtai koncentruojamasi į fizinę žalą, kalbant apie įvairias sankcijas ir nuobaudas. Taigi tiek, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems, ypač pirmininkavusiai Vengrijai, su kuria vyko dėrybos komisija visuomet mus palaikė, tačiau Vengrija, kaip pirmininkaujanti valstybė, taip pat turėjo susidūrę su tam tikrais sunkumais, kalbėdamasi su valstybėmis narėmis. Norėčiau padėkoti, ypatingai padėkoti kai kuriems kolegoms, kolegai Gyrek, kuris buvo labai aktyvus, nes jis pats yra vengras ir jisai galbūt trumpesnių tarnybinių kelių galėjo išspręsti kai kuriuos klausimus, bet to jisai taip pat prisidėjo prie tam tikrų sprendimų prieimimo. Taip pat ko, kolega Klodas Turmesas dalyvavo dėrybose, norėčiau jam taip pat už tai padėkoti. Ir už tai, kad e, mes taip tikslingai siekiame rezultato dėrybose, be klodo nebūtų to pavykę pasiekti. E, dėkoju, ponė pirmininkai, žinote, kad tai yra paskutinis mano pasisakymas įtrė komitete, kadangi aš palieku šį komitetą, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Ačiū uždėmesį. Äh, dėkoju e, ir norėčiau pasakyti, kad galėčiau čia tik tai padėkoti už puikų tavo darbą e, šitame komitete. Pasaulis kai kada būna labai sudėtingas, bet tikiuosi, kad mes dar susitiksime kitose vietose. Ir kažkas kitas tave pavaduos čia, šiame komitete, bet dėja, toks yra gyvenimas. Klot turmes. Du bist dran. Ich finde das immer bedenklich, wenn, äh, wenn ich hier gelobt werde. Ne? <laughs> ähm, <laughs> also ich muss sagen, dass ich Aš galėčiau pasakyti, kad aš nesu visiškai patenkintas rezultatais dėrybų ir būtent dėl to, kad e, man nelabai patinka, kai pirmininkavusi valstybė sako, kad jai pavyko labai daug pasiekti dėrybose. Uh, man susidaro įspūdis, kad vis tik tose dėrybose mes buvome pernelik švelnus ir per daug atidavėme tarybai, per daug nusileidome dėrybai. Bet ką darysi, mes, mums aišku pavyko įtraukti keletą savo idėjų, tai pavyzdžiui, tos e, nuostatos dėl CO2 emisijų sistemos, dėl, dėl registravimo, dėl licenzijavimo. Uh, Tačiau kita vertus mes pageriname galimybės naudotis remit reglamentų, e, nes elektros energija ir dujos vaidina svarbu vaidmenį. Iš tiesų tai yra, su tuo yra susiję dar daug problemų ir aš pats būčiau už tai, kad mums būtų pavykę pasiekti geresnių rezultatų, bet ką darysi, dabar jau turime tokį rezultatą ir aš tikiuosi, kad agentūra ACR gaus reikiamą darbuotojų skaičių ir kad e, viena iš mūsų užduočių e, bus derantis dėl kitų metų biudžetų, mes, biudžeto mes turėsime nuolat žiūrėti e, kad tas biudžetas padėtų įgyvendinti atsar uždavinius. O aišku, tuos, tas užduotis e, galima įgyvendinti tik turint pakankamą kiekį darbuotojų. Taip pat labai svarbu, kad e, vartotojams Europoje šitas reglamentas taip pat turės teigiamų pasiekmių. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo dėrybose. Ačiū. Dėkoju toliau kolega Gjurk. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, nem tervezem, hogy hozzászóljak. Dėkoju, ponė pirmininkė. Paprašiau daržio tik dėl to, kad norė, norėčiau padėkoti. Tačiau po to, kai pasakė Klodas Turmesas, aš norėčiau pasakyti ir dar keletą papildomų dalykų. Visa šita diskusija, aišku, dabar neturėtų būti pradėta iš naujo norėčiau pabrėžti, kad mums pavyko pasiekti maksimumą, ypač tuose klausimuose, kurie laikomi pačiais svarbiausiais, kurie čia buvo paminėti kaip patys svarbiausi. Tačiau iš tiesų tie klausimai ar tos temos nebuvo prie pirminių mūsų uždavinių. Ponas Turmesas sakė, kad e, mums reikėjo eiti toliau siekti ambicingesnių tikslų. Tačiau aš manau, kad mums pavyko pasiekti geriausio įmanomo kompromiso. Ir manau, kad Klodas gali nusiraminti. Manau, kad mes dabar galime e, ramę sąžinę pasakyti, kad per labai trumpą laiką mums pavyko pasiekti labai kokybiško teisės akto. Ir norėčiau visiems už tai padėkoti ir padėkoti už tai, kad aš kaip šešėlinis pranešės galėjau dalyvauti šiame darbe. Pirmininkas, aš taip pat norėčiau nuoširdžiai visiems padėkoti ir iš tiesų tai yra retas atvejis, kai visos frakcijos yra patenkintos, e, visi siekia įgyvendinti kiek įmanoma daugiau. Ir aišku, taryba ir, ir pašpirminkaujanti valstybė turi savų tikslų ir galiausiai e, kiekvienas bando pasiekti kuo daugiau, tačiau realybė kartais būna kitokia. Dėkoju ir dabar skelbiu septintą darbo atvarkės punktą. Čia kalbėsime apie ponios Kolarską Bobinską pranešimą ir jai pirmai suteiksiu žodį o paskui galėsime aptarti šį pranešimą. Prašau. E, dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. E, I was foolish. Ačiū pirmininkė. Nuomonės projektas dėl kolektyvinių kompensacijų yra kompromisinis susitarimas ir manau komitetas turėtų pritarti jam. Kai kurie iš mūsų prieštaravo kolektyviniam nuostolių atlyginimui. Pagrindinis argumentas buvo toks. Taip mes atvertume duris piknaudžiavimui, bilinėjimuose piknaudžiavimui. Aš atvirkščiai pritariu šiam pasiūlymui, nes tai svarbi priemonė naudinga vartotojams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kurios nori apginti savo teisės. Nauda piliečiams nusveria piknaudžiavimo grėsmę. Todėl manyčiau, kad komisija turėtų toliau dirbti ir sukurti visos Europos mastų taikomą sistemą. Tai būtų garantijų sistema. E, tuo pačiu reikia garantijų sistemos, kuri užkirstų kelią bilinėjimuose piknaudžiavimui. Mums reikia aiškių taisyklių dėl bylų primtinumo, atsakomybės, jurisdikcijos ir dėl to, kas gali pateikti tokius ieškinius. Pirmiausia, reikia aiškių taisyklių dėl primtinumo turėtų būti nustatytos ribos, apribojimai, kokios NVO ar nacionalinės organizacijos gali pateikti ieškinį. Antra, tu, e, ieškinio pateikėjas turi pateikti garantiją, kad jis galės padengti kaštus, jei bus priimtas jam nenaudingas teismo sprendimas. Trečia, mums reiškia aiškių jurisdikcijos taisyklių. Reikia išvengti uh, turgaus, tam tikro jurisdikcijos turgaus, kad e, ieškinio pateikėjas neieškotų, kurioje valstybėje jam naudingiausia pateikti ieškinį. Sistemą turėtume sukurti kuo veiksmingesnę. Aišku, niekada šimtų procentų piknaudžiavimų neišvengsime, tačiau tokios garantijos padėtų mums išvengti tokio kraštutinio atvejo kaip JAV sistema, kuri pateikiama kaip piknaudžiavimo pavyzdys. Ir įmonės, ir vartotojai turėtų pasitikėti tokia sistema, kurios pagrindiniai brožai būtų ne tik teisės, teisės bet ir atsakomybė. Kai, kurios, koleg, kai kurie kolegos norėtų visiško harmonizavimo ES. Aš pritarčiau tam, tačiau praktiniu požiūriu tai neįmanoma, nes ES valstybių teisinės sistemos pernelyg skiriasi. Vadinasi, mums reikia siekti tokios sistemos, kuri būtų bendra ES lygmenių, tačiau nustatytų tik minimalius standartus. Komisija turėtų suformuluoti gairias, kokių priemonių vėliau valstybės narės galėtų imtis ir pačios apsispręsti, ar jas taikyti ar ne. Vadinasi, reikia gerbti subsidirumo principą ir sukurti vartotojų apsaugos pagrindus visoje Europos Sąjungoje. Pirmininkė, kolektyvinis žalos atlyginimas neužkerta kelio alternatyviam ginčių sprendimui. Kartais Jis yra greitesnis ir pigesnis. Vartotojams reikėtų palikti pasirinkimą, kurį metodą jie nori rinktis. Dėkuoju už Jūsų dėmesį ir pakeitimų lauksime iki ketvirtadienio. Say... Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai sveikinu eh, panios Kalaškos Babinskos nuomonę. Manau, kad ji yra labai stipri, labai išsami ir nuosekli. Ypač, kai e, kalbame apie formuluotę dėl saugiklių. Paminėsiu tik vieną dalyką, kuris man labai patinka. Turiu galvoje punktą, kuriame kalbama, kad reikia mažinti kriterijus taikomus dalyvauti galinčioms institucijoms. Aš manau, kad mes visai nenorim, kad prasidėtų ES tokios bilinėjimo sistemos taikymas kaip Junktinės Amerikos valstijose. Ir manau, kad čia galbūt galėtume pasakyti, kad tai apsiriboja e, tik tai tais žmonėmis, kurie yra susiję su tam tikra byla. Ir tada neišeis taip, kad e, kišis visi, kam tik e, įmanoma iš to užsidirbti. Tris dalykus norėčiau pateikti e, pakeitimams ir galbūt reikėtų šiek tiek išplėsti formuluotės iš kolektyvinės žalos kompensavimo sistemos turbūt daugiausia naudos gavo mažos ir vidutinės įmonės, nes jos neturi e, pačios galimybių kelti bylas, pažiūrėjau, prieš didelės įmonės. Todėl labai svarbu pabrėžti, kad reikia mažinti bilinėjimosi kaštus ir supaprastinti optimaliai e, teisės, teisėkros sistemas. Aš norėčiau, kad komisija pateiktų tokių naujoviškų pasiūlymų dėl e, finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms, kai jos nori kelti bylas. Ir e, supraskim, kad tas paslaugų įstatymas turi būti ne tik teorinis, bet e, realiai mažos ir vidutinės įmonės turi turėti galimybių e, imtis nagrinėti vieną ar kitą, kelti vieną ar kitą bylą, kai tam yra pagrindo. Antras dalykas. Norėčiau, kad kolektyvinis kompensavimas būtų išplėstas E, apimant ekologinius aplinkos apsaugos klausimus. Labai dažnai susidaro situacija, kai asmenys ir verslininkai e, nukenčia dėl ekologinių avarijų, neretai jos neapsiriboja viena valstybė. Prisimink, kas vyko praėjusiais metais rudenį Vengrijoje, kaip buvo užtersta Dunojaus upė. Manau, kad e, šio, tokiais atvejais turėtų būti įmanoma taikyti kolektyvinio kompensavimo sistemą. Tada iš tiesų tas e, teršėjas moka principas galėtų būti pritaikytas ir atvejams, kai e, nelaimės apima daugiau negu vieną valstybę. Galiausiai reikėtų paminėti, kada būtų galima netaikyti to kolektyvinio kompensavimo e, nuostatų. E, turėtų būti numatytos galimybės, kada teisėjas primtų sprendimą dėl galiausio veikimo būdo. Turbūt, kad daugeliu atveju tas opt-in variantas būtų geresnis negu opt-out. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis e, taip e, bus. E, gali būti, kad pavienės aškeltos bylos bus labai nedėlės vertės, bet e, nuo tokios pačios problemos kenties didelė grupė įmonių ar žmonių. Ir tada e, ta kolektyvinio kompensavimo sistema pasiteistų, nes, pavyzdžiui, visoje Europos Sąjungoje gali būti tam tikra vartotojų grupė, kuri bus nukentėjusi, bet pavieniui jie negali, sku, ne, nepajėgia skūsis, tuo tarpu kartu tai pavyktų padaryti. Manau, kad būtų labai gerai e, rasti būdų surinkti informaciją apie tokius atvejus. Nežinau, kaip tai būtų galima padaryti, bet galiausiai galiu tik pagirti pranešėją parengus tokią puikią nuomonę. So, ich bedanke mich Aš taip pat norėčiau padėkoti ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ketvirtadienis yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas. Klodas Turmes ir ponia Groste dar nori pasisakyti. Prašau, Klodai. Um, thank you, Chairman. Uh, so first, uh, thank you, Lena, for this. Uh... Ačiū, pirmininkė. Lena, dėkoju Jums už gerą pranešimą ne visi jūsų frakcijos nariai pritarė kolektyviniam žalos atlyginimam, taigi jums reikėjo ieškoti labai sunkiai pasiekiamos pusiausviros. Vienu klausimu mums reikia labai aiškiai formuluoti savo poziciją, ko mes norime iš komisijos toliau, kokių veiksmų. Vieni pasisako už pagrindų teisės aktus, o kiti pasisako už sektorinį požiūrį. Pamatinių teisės aktų problema yra tokia, kad jie yra labai plataus požiūrio teisės aktai ir gali neatspindėti to, ko reikia konkrečiai skirtingiams sektoriams. Manau, kad mes, šešėliniai pranešėjai, gavę pakeitimus, mes turėtume su jumis kartu aptarti, kokia turėtų būti mūsų nuomonė. nes mums reikia ir sektorinių teisės aktų tokiose srityse kaip vartotojų apsauga, konkurencingumas ir tai, ką minėjo Fiona, tai yra aplinkos apsauga. Tokiu būdu priemonės teisės aktas taptų konkretesnis, nukreiptas į tam tikrus tikslus. Aš pritarčiau ir dviejų etapų mm, testo procedūra. Kas tai tokio? Labiausiai e, paveiktoje valstybėje pirmuoju etapu reikėtų kreiptis į teismą ir nustatyti atsakomybę. O antras etapas būtų štai koks. Iš kitų valstybių mažas vidutinis įmonės, piliečiai ar kiti subjektai pagal teismo sprendimą galėtų pareikalauti kompensacijų. Už tokią sistemą pasisako Paryžiaus teisės sistemos atstovai Vokietijos, teisėjai Prancūzijos senatas, Vokietijos bundesratas. Taigi tokiai dviejų etapų sistemai plačiai pritariama didžiosiuose valstybėse narėse. Jūs teisingai pastebėjote, kad yra pavojus vadinamojo bilinėjimosi turgaus. Iš tiesų, reikia taisyklių, kurios tam užkirstų kelią. tai nebūtų naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms bei piliečiams. Tačiau tam tikrų klausimų mes jums visiškai nepritarėme. Tai yra, nepritarėme principui, kad kaštus apmokėtų bylą pralaimėjusi šalis. Tokiu atveju būtų štai kaip mažoms ir vidutinėms įmonėms ir taip sunku apmokėti advokatams. Kita bylo šalis būtų milžiniškos korporacijos, kurios pasisamdytų 10 ar 15 teisininkų. Ir jeigu mes įtvirtiname principą, kad e, išlaidas apmoka pralaimėjusi šalis, tai būtų dar viena kliūtis mažoms jos, išgirdusios, kad korporacija pasisamdė tuos dešimt teisininkų, galbūt net iš JAV, kurie dar brangesni, iš karto paskaičiuotų, kiek maža ar vidutinė įmonė gali pralaimėti, jei kreipsis į teismą. Ir sumos būtų milžiniškos. Ir tai taptų kliūtimi mažoms įmonėms bei piliečiams išdrysti kreiptis į teismą. Mums reikia kitokio sprendimo. Arba iš vis reikia to principo atsisakyti, arba taikyti principą pasiskolintą iš Europos smulkių ieškinių reglamento. Kad mes neatgrasytume tų mano minėtų subjektų kreiptis dėl e, kolektyvinės kompensacijos. Taigi, pakeitimų mes pateikėme nemažai ir optimistiškai tikimės, kad sugebėsime sustarti ir rasti aukso vidurį. Pone Grostet. Prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau keletą metų mes kalbame apie tą kolektyvinio kompensavimo klausimą ir dabar e, vėl mes bandome suformuoti parlamento poziciją. Aš norėčiau Jums išsakyti, kas man labiausiai rūpi, nes e, man susidaro įspūdis, kad e, mes dabar net, nelabai žinome, kurią pusę eiti. Man susidaro įspūdis, kad Europos e, teisė atsveria anglosaksų teisę ir tai kelia man dar didesnį susirūpinimą. Aš puikiai supratau, kad pranešėja nori numatyti visą eilę saugiklių, tai yra absoliučiai būtina. E, dabar, kai e, pradame galvoti, jog bus privaloma e, taikyti tas kolektyvinio kompensavimo priemonės. Man susidaro jausmas, kad Europos komisija atveria Pandoros dėžę Ir aš nebesu tikra, kad padariniai bus visi labai pozityvus, kaip kad rašo pranešėja. E, sakoma, kokia bus nauda vartotojams ar įmonėms. Aš bijau, kad atidarius tą Pandoros skrynę dėje e, iškils didelė e, rimtų padarinių grėsmė Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš gal pesimistiškai vertinu šį klausimą, bet aš galiu pasakyti, kad mane tai iš tiesų neramina. Man atrodo, kad šis dokumentas dar yra per anksti rengiamas, tokį mechanizmą Europos teismų erdvėje kurti dar yra per anksti. Mesgi turime valstybių narių e, teisminės sistemas ir aš nesu įsitikinusi, kad e, dabar numatomos priemonės atneš tokios naudos, apie kokią mes čia kalbame. E, yra įvardinta aiški rizika Ir aš sakau, kad e, beveik tiksliai čia viskas suformuoluota, bet aš galiu pasakyti, kad aš iš tiesų jaučiu didelį nerimą ir aš nenorėčiau, kad dabar būtų priimamas sprendimas dėl šio e, kolektyvinio kompensavimo. Prieš tai reikėtų labai labai atidžiai išstudijuoti šį klausimą ir suformuluoti savo poziciją taip, kad po keletos metų ES nereiktų e, kurti kažkokios tai e, e, kompensavimo sistemos tai uždėlso veisimo bombai. Dėkoju ir norėčiau paklausti komisijos, ar ji norėtų reaguoti. Jeigu ne, tai tuomet ponė Kolarska Bobinska. Komisija vis tik pasisakys, taigi prašau, tik tai kalbėkite kiek įmanoma trumpiau, nes mes jau turime skubėti. Promised pirmininkė, aš esu žadėjęs jūsų komitetui sugrįžti ir pristatyti konsultacijų su visuomenė rezultatus. Per praeitą posėdį aš to negalėjau padaryti, nes atsakymų buvo nepaprastai didelė masė. Gavome daugiau negu 300 reakcijų iš įvairiausių suinteresuotų pusių, verslo asociacijų, vartotojų atstovų ir panašiai. 14 iš 27 valstybių narių sureagavo, tai yra išskirtinai daug ir dar gavome beveik 20 tūkstančių piliečių laiškų. Bendrai suinteresuotosios pusės sveikina e, šį, šią diskusiją ir bandymą rasti bendrus kolektyvinio kompensavimo principus. Ir žinoma, tai turi e, būti daroma atsižvelgiant į e, galimybės rasti principus absoliučiai visoms teisės rytims. Tai šiandien visiems labiausiai rūpi. Nuolat pabrėžiama, jog reikia rasti pakankamai saugiklių e, piktnaudžiavimui bilinėjimosi sistema. Mes e, tą jau dabar žinome ir šis konsultavimas su visuomenė tik patvirtino. Šiame kontekste mes daugiausia girdime e, E, įvairiausių Junktinių Amerikos valstijų pavyzdžių citavimas. Sakoma, kad tokiu atveju reikėtų išvengti ES. Ir e, opt-in ir opt-out dichotomijoje dauguma suinteresuotų pusių pasisako už opt-in. Lygiai taip pat e, suinteresuotos pusės skatina ir prašo, kad būtų sukurta alternatyvi ginčių reguliavimo sistema kuri geriausiu atveju būtų neprivaloma. Taigi e, savanoriška ginčių reguliavimo sistema, kuri leistų išvengti e, tokios kompensavimo sistemos taikymą, jeigu reikia. Kai sakoma, kad ES turi nueiti toliau negu tik tai bendrėjai principai, mes susidurėme su tom tikrais neiškumais. Pavyzdžiui, kai sakoma, kad ES turi imtis privalomų priemonių, tai paprasčiausiai dažniausiai verslininkai pasisako prieš, vartotojai pasisako už, o valstybių narių pozicija skiriasi. Taip pat iš konsultavimuose su visuomenė aišku, kad suinteresuotosios pusės norėtų, kad kolektyvinio kompensavimo sistemos būtų taikymos ne tik vartotojams nukentėjusiems nuo ES teisės pažydimų, bet ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Paskutinis dalykas, kurį paminėčiau, yra tai, kad suinteresuotos pusės labai tvirtai tiki, kad atitinkamos atstovybės tarnaus savo atstovaujamų asmenų interesams ar bendriesiams interesams. Nors e, šiek tiek išsiskiria nuomonės dėl to, ar tos atstovybės turėtų būti valstybinės ar privačios. Taigi tokios būtų pagrindinės mūsų išvados pasitarus su visuomenė. Manau, kad e, čia geriausia būtų suvokti, kad e, bendrų principų sukūrimas yra svarbus, tačiau e, iš viešųjų konsultacijų mes neturim jokių aiškių gairių dėl to, koks galėtų būti ES čia vaidmuo. Dėkuoju toliau, ponia Kolarska Bobinska. Kaip matote, labai skiriasi interesai. Viena vertus turime vartotojus, kita vertus turime verslą, kuris labai bijo, kad bus piknaudžiama visa sistema. Todėl, manau, reikia labai atidžiai pagalvoti apie mūsų kūriamą sistemą ir priimamus sprendimus. Noriu labai padėkoti Fionai Hall, kuri dingo, bet jį paminėjo specialų į fondą, kurį Europos komisija kurs, kad e, galėtų paremti mažas įmonės, bandančias pasipriešinti kitoms įmonėms. Aš e, sakyt, pasakyčiau, prieš tai mes ir taip turim labai daug problemų biudžete. Ir jeigu mes sukurtume atskirą biudžetą ar fondą e, toms bendrovėms, kurios nori dalyvauti bilinėjimėsi paremti, būtų labai sunku e, aprūpinti tos fondus lėšomis, kad e, būtų sudėtinga. Bet būtų gerai, jeigu galėtume paremti mažas ir vidutinės įmonės e, prieš pradedant dalyvauti tose sistemose. Taip mes išvengtume piknaudžiavimo sistemą. E, nebūtinai maža įmonė bandys prieštarauti dideliai įmonė. Neretai būna ginčiai tarp mažų įmonių ar mažos ir šiek tiek didesnės įmonės. Manyčiau, kad reikia ieškoti susitarimų ir galbūt mums pavyks labiau paremti alternatyvių ginčių sprendimų sistemą. Manau, kad e, dabar mano nuomonėje tai nėra pakankamai akcentuojama, tačiau tai būtų turbūt viena iš išeičių. Mes galėtume panaudoti visus įmanomus alternatyvių ginčių sprendimus ir taip sukurtume tarsi dviejų etapų sistemą. Nebus e, sistemos, kurioje bus tik e, vienu lygmeniu valstybės, o kitame virš valstybinės institucijos, bet bus sistema, kurioje egzistuos pirmajame etape alternatyvių ginčių nagrinėjimo sistema, o antrajame lygmenyje teisminis bilinėjimasis. Taigi dabar aš lauksiu jūsų pakeitimų ir dar porą dalykų lieka aptarti būtų labai gerai, jeigu komisija galėtų mums atsiųsti diskusijos rezultatus. Jūs paminėjote konsultacijas, norėtume tos medžiagos apibendrinimo prieš priimant galutinį sprendimą. Žinau, kad e, tokių galutinių sprendimų pagal konsultacijas negalima priimti, bet galbūt bus kokių įdomių idėjų. Ačiū. Okay.